Bonjour euh, tout le monde. Labą dieną visiems ir tau, brangi Veronika. Tvirtinsime darbo tvarkės projektą. Mes siūlome šiek tiek pakoreguoti mūsų darbo tvarkę. Kaip jums buvo pranešta elektroninių paštų sekretoriato darbuotojų penktadienį, tris paskutinius darbo tvarkės e, klausimus rydienai atidėti dėl nuo 6.30 iki 7.30 iki 17 valandos. Keisimės nuomonėmis su bibliotekos besienų organizacija, o po to nuo 5 iki 6 keisimės e, nuomonėmis su ponu Tabo Beki. O 18 valandą mes išklausysime tarybos rekomendacijų dėl 69-osios Junktinių tautų generalinės asamblėjos sesijos. Ar būtų prieštaraujančių taip pakoreguotai darbo tvarkiai? Ne, puiku, tada ją tvirtiname. Dabar mūsų 13 metų gruodžio 18 dienos protokolas yra visiems išdalintas. Jeigu turite pastabų, reikia jas perduoti sekretariato darbuotojams iki šiandienos posėdžio pabaigos. Taip pat jūs gavote rekomendaciją ir primtus sprendimus, rekomendacijas ir primtus sprendimus koordinatorių posėdėje, kuris vyko sausio 21 dieną. Jeigu turite pastabų dėl koordinatorių posėdžio rezultatų, praneškite sekretoriatui iki šiandienos posėdžio pabaigos. Iš principo, jeigu prieštaravimų nebus, rezultatus tvirtinsime tokius, kokie jie yra. Aš turiu, turėjau pranešimų dėl Afganistano, tačiau mes su Veronika dvišalių pagrindų apie tai pakalbėsime vėliau. Mes negavome jokios informacijos iš komisijos, kuri norėtų mums, e, neformavo mūsų komisija, kad norėtų kažką pasakyti, bet galbūt aš dabar paklausiu, ar komisija nenorėtų kokiu tai pareiškimu per, pra, padaryti. Taip, e, ponė pirmininkė, aš tik patvirtinu, kad komisija neturi jokių pranešimų. Dėkoju. Negavome ir klausimų komisijai šiandienos posėdžiai. Todėl galime iš karto pereiti prie pirmojo esminio mūsų darbo atvarkės klausimo. Tai yra pristatymas, pranešimo pristatymas, kurį užsakė mūsų vystimosi komitetas dėl teritorijų planavimo Jordanijoje laikantis tarptautinės teisės. Tai yra tyrimas gan sudėtingų klausimų. Diekona tarptautinis humanitarnės teisės centras, tyrimų centras, parengė tas studijas ir ponia Malin Greenhill ir ponas Maidza Kut ir pristatys to tyrimo rezultatus ir iš karto diakonos atstovams ir suteiksiu žodį ir, man atrodo, pirmoji pasisakys ponė Greenhill. Taigi prašau, žodis jums. Ačiū. Šiandieną mums labai malonu pristatyti savo teisinę analizę dėl planavimo ir leidimų uždavimo vakarų krante, vertinant iš tarptautinės teisės perspektyvos ir taip pat žemės, žemėtvarkos situaciją Yra istorinių ir ideologinių aspektų, tačiau kalbame daugiausia apie teisinius konfliktus, kalbant apie žmogų teisės ir žemės kontrolę. Na, tartautiniai teisiniai standartai ir teisinės valstybės principai turėtų tapti bet kokios tokios analizės pagrindu, bandant išspręsti konfliktą. Svarbu pabrėžti, kad vakarų krantas yra okupuotas pagal įprastinę teisę, teritorijos yra laikomos okupuotos tuo met, kai jos yra valdomos priešiškos armijos. Tarptautinis teisingumo teismas pateikė patariamąją nuomonę 2004 metais ir patvirtino, kad vakarų krantas, įskaitant rytų Jeruzalę ir gazos ruožas, ir dabar aš cituosiu, sudaro Taigi, tarptautinės teisingumo teismo nuomonėje, kurią paskelbė 2004 metais, teismas teigia, kad vakarų krantas, įskaitant Rytų Jeruzalę ir Gazos ruožą, yra okupuotos teritorijos. Kai teritorijos yra okupuotos pagal humanitarnę teisę arba karo teisę arba okupacijos teisę, tuomet tos, tų teisų nuostatos yra pritaikomos. Ir nekarta tai buvo kartojama saugumo tarnybo, tarybos ir generalinės asamblėjos nuomonėse. Pagal tarptautinius įsipareigojimus turime suteikti gerbuvį Palestinos gyventojams. Mūsų pristatymė daugiausia kalbama apie okupončios jėgos veiksmus, tačiau turime nepamiršti, kad įsipareigojimai tenka ir Palestinos savivaldai. Dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad visos šalis pasirašusios Ženevos konvenciją turi pasirūpinti, kad būtų laikomasi humanitarnės teisės principų esant bet kokioms aplinkybėms. Tai reiškia, kad visos valstybės turimti siekiamų priemonių, kad užtikrintų teisinę apsaugą, kai konflikto šalis nesilaiko tos teisės. ES gairės dėl skatinimo laikytis humanitarnės teisės nuostatas sudaro labai svarbu žingsnį siekiant šio, šios teisinės prievolės įgyvendinimo. Tačiau turime nepamiršti, kad ES valstybių narių prievolės įgyvendinimas e, yra svarbiausias dalykas. Mūsų tyrimų centras siekia pateikti objektyvę strateginę analizę apie tarptautinę teisę. Mūsų pastaro, pastaroji ataskaita yra planavimo režimo analizė, kuri vykdoma vakarų krante. Planavimo sistema, planavimo režimas sudaro okupacijos šerdį, kadangi daugiau nei 60 procentų vakarų kranto yra kontroliuojama. Tai yra tos dezignuotos teritorijos pagal Oslo konvenciją režimas nusprendžia, nusprendžia, kas ir kur yra statoma, kontroliuojama prieiga prie gamtinių išteklių, įskaitant žemę ir vandenį, ir nusprendžia, kiek Palestinos žmonės gali plėtotis ir klestėti. Mažiau nei vienas procentas žemės skiriama Izraelio karinės valdžios Palestinos žmonėms tai neleidžia sukurti gyvybingos Palestinos valstybės. Be prieigos prie išteklių, planavimo ir, ir nesilaikant atitinkamų nuostatų, dviejų šalių sprendimas nėra įmanomas. Užsienio taryba e, pateikė savo išvadas e, ir numatė principus, kurių turi laikytis ir Palestina, ir Izraelis. Aš norėčiau Aš norėčiau papasakoti, kiek svarbus yra planavimo režimas. Ir parodysiu du žemėlapius. Vienas yra Jungtinių tautų komunitarnės pagalbos e, koordinacinis centras. Šiame žemėlapyje jūs matote C teritorija, kuri pažymėta mėlynai. Tai yra beveik 60 procentų vakarų kranto. Ta teritorija yra okupuota ir Izraelio karinės pajėgos visapusiškai kontroliuoja šią teritoriją. Tai yra vakarų kranto didelė dalis, kur yra dauguma gamtinių išteklių Taip pat tai yra derlinga žemės ūkio paskirtie žemė. Tai yra C zonos ir A bei, A bei B zonos gyventojai ir tai taip pat išorės siena su Izraeliu. Taigi, išorės priekybai tai yra labai svarbi teritorija. Šis apribojimas, kaip matote kitoje skaidrėje, yra susijęs ir tomis teritorijomis, kurios, kurios yra statomos gyvenvietės. Ir tamsesnė spalva pažymėtos gyvenvietės vakarų krante. Tai čia ir matome gyvenvietės, o dešinėje matome gamtinius išteklius. O apačioje žemėlapiuose matome karinės zonas pažymėtas Visos tos ribo, ribotos zonos yra labai svarbios, turint omenyje vidutinės ir ilgalaikės trukmės plėtrą okupuotose teritorijose. Taip pat, kaip sakiau, tai yra tos teritorijos, kurios turi didžiausias, didžiausias įtakos šalies gyvybingumui. Įskaitant rytų, ne, neįskaitant rytų Jeruzalės, svarbu pažymėti, kad C zonoje matome tas teritorijas, kurios apibrieštos kaip C teritorijos pagal Oslo konvenciją. Susitarimus. Ir taip pat čia matome gyvenvietės ir žemės, kurios yra numatytos gyvenvietėms kurti. Taip pat žemėlapyje matote mėlynus apskritimus. Tai yra greunamos teritorijos ir perkeliami gyventojai. Ir tai vėlgi yra visai netoli apgyvendinamų teritorijų. Žvaigždėmis pažymėtos tos teritorijos, kur palestiniečiai buvo perkelti. Kitoje skaidrėje matote, kiek buvo nugriauta palestiniečių statinių ir kiek žmonių buvo perkelta nuo 2009 iki 2013 metų, o tamsesnė spalva pažymėti, pažymėti nugrautos teritorijos, o mėlyna, šviesiai mėlyna perkelti asmenys. Tai, taip pat matote, kad vis daugiau matome perkeltų asmenų. 13 metų skaičius yra iki tik tai rūpiučio mėnesio. Taigi matome, kad po Oslo susitarimo augo perkeltų žmonių skaičius. Ir viskas vykdoma per planavimo režimą C teritorijoje. Mes supratome, kad planavimo režimo ir pagalbos teikimo principai nėra nauji ES institucijoms ar šiam komitetui. 2011 m. ataskaitoje kur, kuri vadinama zona C Palestinos statybvietėse, teigiama, kad bendruomenės įtraukimas į planavimo sistemą ir didesnė atskaitomybė teikiant pagalbą C zonoje pagerintų situaciją C zonoje. Taip pat balandžio mėnesį 2013 metais buvo pateikta daugiau informacijos apie C zoną, taip pat veiksmų planą vakarų krantui ir gazos ruožui. Ir į visą tai e, atsižvelgiant buvo nuspręsta, kad ir padaryta išvada, kad netitinka Izraelio valdžios institucijos e, tartunės teisės principų. Dėl to mes ir nusprendėme peržiūrėti tą planavimo režimą ir savo ataskaitoje mes įvertinome teisinius aspektus, kuriais naudojasi Izraelis, kad galėtų kištis į planavimo režimą ir taip pat įvertinome apribojimus, kurie yra taikomi Palestinos bendruomeniai ir jos plėtrai. Taip pat įvertinome santykius tarp planavimo režimų ir mechanizmo, kuris yra naudojamas teikiant pagalbą. Ataskaitoje taip pat yra pateikiama nemažai rekomendacijų ir išvadų skirtų visiems suinteresuotiems asmenims, įskaitant ES ir jos narės. Mano kolega Marsakut dabar gal detaliau pristatys planavimo režimą ir jo legalumą legalumo aspektus. Gal jūs galėtumėte kalbėti, neskaityti, tada ir vertėjams būtų lengviau. Ačiū. Pradžioje norėčiau pasakyti, jog konfliktas tarp erdvinio planavimo vyksta jau seniai. Tai yra susijęs su vidutinės e, ilgalaikės trukmės e, dalykais ir tarptautinė humanitarinė teisė e, ir veikimų okupuotoje teritorijoje okupacijos sąlygomis. Ir kai kurie dalykai yra trumpalaikiai. Ir noriu, reikia pasakyti, kad humanitarnės pagalbos teik likimas ir gyventojų išvarimas iš okupuotų teritorijų yra susijęs su gyvenviečių plėtimu tam, kad mes galėtume įvertinti mastą kiek planavimo struktūra, e, kurią vykdo Izraelio e, kariškiai okupuotose teritorijose, e, kiek tai atitinka tarptautinė humanitarinė teisė, tai ir kita mm, nelegali veikla mums pavyko nustatyti, kokius pasiteisinimus naudoja kariškiai, kad galėtų kištis į planavimo e, procesą. Mes, e, norėdami vertinti mastą, pasižiūrėjome tarptautinę teisės sistemą ir e, nagrinėjome, kaip administracija mes e, Izraelio planavimo institucijų veiksmų teisėtumą tokiu būdu bandėme e, nustatyti C teritorijoje. Dabar pagrindinis dalykas okupuotos teritorijos administravimas universaliaja prasme, bet kokioje situacijoje okupacija reiškia, kad administracija turi e, imtis veiksmų e, e, okupuotų gyventojų apsaugai. Ir kai įvyksta okupacija, turi būti išlaikytas status quo tai, tokiu būdu, kad uh, E, jėgos panaudojimų teritorija nebūtų aneksuojama, tai yra draudžiama pagal tarptautinę teisę. Tačiau esant okupacijai atsiranda tam tikrų spragų, kai okupuojančios pajėgos gali kištis į vietos teisėkuros procesą. Ir toks kišimasis paprastai atliekamas tam, kad užtikrintas būtų civilių gyvendinimas, kad būtų valdomas kraštas arba kad okupacinių okupacinės e, paėgos būtų saugios arba vykdant e, įsipareigojimus pagal tarptautinę humanitarinę ir žmogaus teisų teisę. Kišimasis į planavimo režimą yra pagrystas 71 metų kariniu įsakymu, kuriuo pakeisti vietos teisės aktai ir įstatymai, kurie egzistavo prieš Izraelio okupaciją. Jie yra susijęs su erdviniu planavimu. Pagal tuos e, ankstesnius įstatymus ar um, nuostatus, kairėje matote, tai yra Jordanijos įstatymai, teisės aktai, tai buvo trijų lygmenių holistinė sistema iš viršaus į apačią, kur veikė įvairūs komitetai, tarybos, rengė regioninius planus, o vietos planavimo komitetai įgyvendindavo tuos planus ir išdavinėdavo statybos leidimus. per tokį politinį atstovavimą palestiniečiai visose trijose etapuose planavimo proceso jautėsi šeimininkai Tačiau praėjus keletui metų po Izraelio okupacijos vakarų kranto, Izraelio karinė valdžia per mano minėtą e, įsakymą 418 at, panaikino tokius e, regionų ir vietos planavimo komitetus ir karinis e, vadovas Izraelio. E, eina dabar pareigas planavimo tarybos ir buvo sukurta Izraelio 20 e, ar panašiai viskas priklauso nuo metų. E, specialiųjų komitetų, kuriuose dirba kariškiai ir nausėdijų atstovai ir jų vienintelis tikslas yra plėsti Izraelio gyvenvietės, taip vadinamoje C teritorijoje šiandieną. Ir šio proceso metu palestiniečiai prarado bet kokią nuosavybę e, erdvinio planavimo procese. Atlikdam, atlikę tokią analizę mes e, suformulavome atitinkamas išvadas būtent, kad kišimas į vietos teisės aktus netitiko okupuojančių pajėgų prievolės laikytis vietos įstatymo, išskyrus e, išimtis, kurias aš minėjau, kai galima priimti ar įdėkti naujus teisės aktus. Karinės e, įsakymas kariniai e, valdžiai, kariškiams ir Izraeliui sudavė galės e, primesti politiką ir praktiką, kuri turi ilgalaikių pasiekmių priešingai nuo e, tarptautinės humanitarnės teisės pamatinių principų ir dvasios. Ir mes priėmė prie išvados, kad e, planavimo režimas C teritorijoje prieštarauja tarptautiniai teisiai. Ataskaitoje taip pat E, suformuota išvada e, dėl teisinės politikos ir praktikos, kurią vykdo Izraelio e, planavimo politika. Ir pateiksiu vieną pavyzdį. palestiniečių gyvenimo struktūrų griovimas, įskaitant mokyklas, tvartus, reikia pažymėti, kad tos struktūros E, jų grovimas buvo pripažintas, yra pripažintas karo nusikaltimais. Ir sugriovus e, tuos pastatus statinius gyventojai buvo priversti išsikelti. Ir tai yra taip pat e, laikoma karo nusikaltimu, O taip pat nuolatos yra konfiskuojamas turtas ir, tiksliau, humanitarinė pagalba ir trukdoma ją teikti. E, įskaitant pagalbą, kurią finansuoja Europos Sąjunga. Statoma siena ir atitinkamas kontrolės režimas yra taikomas rytų Jeruzalės aneksavimas, atskiriant ją nuo vakarų krantės kitos dalies per e, planavimo atitinkamą režimą, visa tai reiškia, kad buvo užgrobta teritorija ekspansiniai veiklai vykdyti, užimta teritorija. Izraelio planavimo e, režimo praktika ir pati sistema reiškia, kad 94 procentai e, palestiniečių, ne, kurie kreipėsi dėl statybos leidimo, jų negavo. Tik mažiau kaip vienas procentas C teritorijos yra skirta palestiniečiams. 2010 metais tai e, sudarė 4,05 milijardo JAV dolerio Ir dar pacituosiu kitus skaičius. Kita e, pridėtinė vertė, kuri būtų susijusi su apribojimų panaikinimu C teritorijoje, sudarytų 3,4 milijardų JAV dolerių arba 35 procentus Palestinos BVP 2011 metais. Dar. E, Izraelio administracija šioje teritorijoje sukūrė situaciją, kai palestiniečiai tapo priklausomi nuo pagalbos ir atitinkamo planavimo režimo taikymas e, sudarė sąlygas, e, kad humanitarnė pagalba taptų asmenių dalykų išgyvenimui. Ir tai mums primena, kad okupacijos karinės laikų okupuojančios galios turi e, užtikrinti e, e, okupuotų gyventojų apsaugą, tačiau gyventojų baziniai poreikiai yra ignoruojami ir tokiais atvejais okupuojančios pajėgos turi leisti e, trečių šalių teikiamai pagalbai pasiekti tuos gyventojus. Praktiškai, jeigu kalbėsime apie pagalbos teikimą, kilo uh, panašių problemų daugybė visiems humanitariniams veikėjams, kaip ir palestiniečiams, kurie e, veikia, turi paklusti Izraelio planavimo režimui. Pavyzdžiui, humanitariniai projektai, statybos e, yra trukdoma, juos dėkti yra konfiskuojami e, konfiskuojamis tam tikros prekės ir darbuotojai yra persekiojami. Uh, ir e, Izraelio e, karinės pajėgos toliau e, greuna pastatus. Nuo 2009 metų 246 pastatai, kuriuos pastatė finansavo donorai, buvo sugriauti ir tai sudarė 12-13 metais 750 tūkstančių eurų. Tai yra Europos Sąjungos finansuota pagalba pastatai buvo arba sugriauti, arba buvo duoti sakymai e, netesti statybų. Tokia situacija ir teisinis vakumas e, privertė kai kurias humanitarinės e, agentūras ieškoti kitos pusiausvės tarp realybės ir uh, tų pažeidinėjimų tarptautinės humanitarės teisės, kurio, kurie vyksta jiem, joms teikiant pagalbą. Ir neseniai į CRC nusprendė nebeteikti pagalbos statant prieglopsti dėl to, kad Izraelio kariškiai nuolat pažinė tarptautinę humanitarinę teisę ir praeitą savaitę įsigaliojo šis sprendimas Ir matoma, kad Izraelio e, valdžia ir toliau greuna pastabus, pastatus tos e, savo ginamos teritorijos, tai e, gyven, ginamų gyventojų, tai yra palestiniečių, neatsižvelgiama visiškai į tų gyventojų poreikius, taip pat griežtai labai rimtai trukdoma atlikti darbus priešingai e, tarptautiniai humanitariniai teisiai ir prievoliams. Nors teisės aktai ir teisė konkrečiai nekalbu apie tai, kaip reikia koordinuoti veiksmus tarp trečiųjų šalių ir okupuojančių pajėgų, galima kalbėti apie tam tikrus dalykus, kurie išplaukia iš atitinkamų konvencijų ir susitarimų. Pirmiausiai, koordinavimo procesas, kuris turi būti nuosaikus, veiksmingas ir nediskriminacinio pobūdžio. Tačiau labai svarbu, kad toks koordinavimo mechanizmas būtų įgyvendinamas e, pasikliaujant gera valia, kad būtų galima lengviau teikti pagalbą ir kaip galima plačiau ją suteikti tiems, kuriems jos e, pirmiausiai reikia. Vertindami dabartinės problemas matome, kad humanitarnės pagalbos teikimo koordinavimo mechanizmas, kurį taiko e, Izraelio karinė valdžia, neatitinka minėtų kriterijų. Priešingai, matome e, iš pavyzdžių, kad tam tikrais atvejais buvo veikiama prieš tokius kriterijus. Vienas, viena papildoma strategija siūloma dėgiama kaip mechanizmas, kuris užkirstų kelią pirmiausiai gyventojų būstų griovimui C teritorijoje, yra bendravimas su Izraelio planuotojais per taip vadinamus pagrindinius planus arba e, plotų planavimo e, tam tikrus susitarimus. Vakarinė valdžia e, užsima tais dalykais ir ES ir valstybės narės tą strategiją e, bando įdėkti finansuodamos atitinkamus veiksmus. Nuo pat pradžių, iš pat pradžių atrodo, kad tie planai lyg ir apsaugo palestiniečių bendruomenės, nes e, jų būstai nebėra greunami, tačiau vis tik tai matome, kokios gali būti pasiekmes. Taip pat matome, kokiu procesu vadovaujasi Izraelio karinė valdžia įgyvendama tos planus. Ir galiausiai paaiškėja, kad didėja pavojus, jog rezidencinių gyvenamųjų būstų griovimas suintensyvės už tų teritorijų. Ir procesas e, dabar vyksta toks, kad e, apibrėžiamos tam tikros teritorijos, jų ribos ir daugelios, daugelis bendruomenių turi tam tik, pripažinti tam tikrus neteisėtai pastatytus e, objektus, nes kitaip juo, jie patys nukentės. E, kalbu apie karinės zonas, e, kitas instaliacijas ir panašiai. Tai reiškia, kad dabar reikia dėrėti su Izraelio kariškiais, kad pavyzdžiui, palestiniečiai per ES pagalbą galėtų e, sujungti savo vandenvalos, vandens tiekimo įrenginius su nelegalių gyvenvičių. Kitas dalykas, matome, kaip įgyvendami tie pagrindiniai planai. Jie apims tik tai tris rezidencinius blokus ir neapims, bet uh, jokių viešųjų pastatų, įskaitant mokyklas, ir taip pat nebus atsižvelgta į e, bendruomenių poreikį taip pat plėtotis. Ir e, matysime pasiekmes. E, vakarų krantas ir pirmiausiai C teritorija bus fragmentuota, suskaidyta matysime, kad nebebus teritorijos. Dvi kelios bendruomenės gyvens atskirtos viena nuo kitos, nebebus teritorinės vienybės. E, tai, kas turėjo būti strateginis e, sprendimas e, išgelbėti keletą žmonių nuo kariškių, tapo Izraelio kariškių priemonė, kuri uh, E, leidžia jiems tik tai dar daugiau gyventojų išginti iš, iš jų gyvenamų teritorijų. Dėl to mums reikia iš esmės įvertinti ES dalyvavimą teikiant pagalbą e, ir bendravimą su Izraelijos planuotojais, kariniais planuotojais, e, tam, kad nebūtų veiksmai vykdomi taip, kad jie kirstusi su tarptautinė humanitarinė teisė. ES gairės dėl tarptautinės e, humanitarinės teisės įgyvenimo, kurios buvo atnaujintos 2009 metais, yra geras išeities taškas, tačiau reikia e, tam tikras struktūras realiai įgyvendinti, reikia numatyti tam tikras referencinės struktūras, kurios leis valstybėms narėms veikti uh, E, bendroje sistemoje ES ir e, kad būtų vykdomi įsipareigojimai pagal Ženevos konvencijas e, trečiųjų šalių prievolės atžvilgių. Mes taip pat esame suformulavę visą eilę pozityvių klausimų, kurie užtikrintų, kad ES E, žinos, jog jo strategija atitinka tarptautinius e, standartus ir įsipareigojimus. Mes raginame pradėti tyrimą, kad būtų įsiaiškinta, ar bendravimas su planuotojais Izraelio yra teisėtas pagal ES teisę ir užtikrinti, kad tarptautinė humanitarinė teisė atsispindėtų politikos priemonėse, procedūrose, taip pat konkrečiuose veiksmuose, įskaitant ver, stebėsiną ir vertinimą. E, kas yra dar svarbiau, Europos parlamentas turėtų užtikrinti, kad Izraelis e, laikosi savo prievolių kaip okupuojanti e, valdžia ir kad iškart sustabdys neteisėtą pastatų grovimą. Izraelis turi įvykdyti savo prievolę užtikrinti okupuotų gyventojų gerbuvį. ES pagalba turi būti atidžiai e, stebima. Taip pat reikia mm, siekti, kad Izraelis įsipareigotų e, pagalbą. Užtikrinti, užtikrinti, kad pagalba gautų e, tos teritorijos ir gyventojai, kurie, kuriems to labiausiai reikia ir kad nebūtų greunami pastatai, kurie yra pastatyti iš ES pagalbos lėšų. Dėkoju. Ačiū už tai, kad pristatėte šį labai svarbų tyrimą. Dabar suteiksiu žodį parlamento nariams. Tisberman. Ačiū pirmininkė. Ačiū už jūsų pranešimą, aš jį peržiūrėjau. Šis diakonija tyrimas. Ir mane visada trikdo šis klausimas Metų metus jau kalbame apie šią problemą, vykome į Palestiną, į vakarų krantą, į gazos ruožą ir kiekvieną kartą mes matome, kaip okupacinės galios nesilaiko savo įsipareigojimų, savo prievolių, palestiniečiai e, socialiai, ekonomiškai, kultūriškai tiesiog smaugiami. Matome, kaip e, įsivyrauja neviltis, jauni žmonės emigruoja, kad užsitikrintų ateitį. Matome, kad ūkininkai negali prieiti prie savo ūkių, matome, kad šaltin, šuliniai sugriaunami, matome, kaip e, auga vis naujos gyvenvietės ir Palestinos valstybės ateitis, mano nuomonė, yra labai abejotina tokiamis aplinkybėmis. Palestinos žemėlapis atrodo kaip vaikas, sergantis timais. Aišku, nieko gero. Tai kaip ką turėtume daryti, ar vis dar ieškoti dviejų valstybių sprendimo, ar apskritai atsisakyti šios minties. Todėl, kad e, sprendžiant iš dabartinės būklės, nemanau, kad izraeliečiai paliktų savo gyvenvietės ir nemanau, kad gali būti įmanoma Palestinos valstybė, kuri užtikrintų saugę ateitį Palestinos gyventojams. Taigi vienos valstybės sprendimas, vienos valstybės, kurioje būtų garantuotos visiems vienodos teisės, yra ko gero geresnis. Dabar jis atrodo visiškai utopiškas, bet kokia jūsų nuomonė? Ačiū, ponė Tokai, jums žodis. Ponė De Kaiser. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti abiems prelegentams, kurie pristatė tą tyrimą. Tai iš ties yra svarbus tyrimas, kuris e, parodo tartutinės teisės pažeidimus, kurie vyksta vietoje ir kurie taip pat parodo, kiek ES pasirinkimas neduoda tinkamų ekonominių padarinių ir taip pat nėra pakankamai daromas spaudimas Izraeliui kad tokie dalykai nevyktų Palestinoje. Taigi, ką būtų galima padaryti? Dėrybos vyksta, turėtų greitai baigtis. Ir iš pat pradžių visi jau labai skeptiškai vertino tas dėrybas. Aš irgi Norėčiau pasakyti, kad kol vyksta tos dėrybos, gal net ir nereiktų bandyti įsivaizduoti įvairių scenarių, kas įvyktų, jeigu tos dėrybos žlugtų ir panašu, kad tai jau bus ir paskutinė galimybė siekti dviejų valstybių sprendimo. Bet pasikonsultavusi su teisininkais Aš e, manyčiau, kad e, nepasisekus toms dėryboms, vienas to padarinių galėtų būti tai, kad tarptautinė bendruomenė bandytų padėti Palestinai ir įvardintų Izraelį kaip okupuojančią galę. Nes e, matome, kas vyksta Filipinuose ir Sirijoje ir visur kitur pasaulyje. Tai, kažin, ar mes galime stuoti su tokiomis didelėmis, e, e, tokiais dėliais nuostoliais, kaip yra Palestinos atveju. Aišku, tai dramatiški padariniai Palestinai ir tai tikriausiai uh, duotų labai sudėtingų padarinių vietoje, Palestinoje ir, ir panašiai, bet bet kuriuo atveju tai yra viena iš galimų, vienas iš galimų variantų. Antrasis variantas būtų žlugus toms dėryboms tokiu metu E, tuomet, aišku, kyla tas e, vienos valstybės variantas. Daug, dauguma kalba, kad Dauguma kalba, kad tai turėtų būti tos pačios teisės numatytos ir izraeliečiui, ir palestiniečiui toje bendroje valstybėje. Bet e, man atrodo, kad dabar vertinant tą situaciją, ką aš mačiau vietoje, tai yra dar labiau utopistinis variantas nei pirmasis variantas dviejų valstybių variantas. Ir matome arabų mažumą pasieniui, palei sieną ir tie žmonės neturi tų pačių teisių ir būtų, man atrodo, utopiška reikalauti tų pačių teisių visiems toje bendroje valstybėje. Taigi mes kol kas nekalbame apie tos vienos valstybės sprendimą, mes turime bent jau pabandyti dabar dar gyveninti pirmąjį variantą, ir nežinau, kaip mes išbrisime iš tos aklavietės. Galbūt mes galime pasinaudoti tuo prekybiniu tūzu ir ir iš tikrųjų gali būti, galime matyti. Tačiau matome, kad jeigu, nu, jeigu nebeteiksime palestiniečiams pagalbos, padarniai gali būti iš tiesų irgi dramatiški. Kaip jūs vertinate tą situaciją? Aišku, jūs pasakysite, kad turi nuspręsti politikai. Dėkoju. Yes, thank you very much. Coming from the... Ačiū. Grįžau iš delegacijos Palestinoje. Norėčiau padėkoti už tai, kad dalyvaujate šiandien. Ačiū už jūsų pranešimą. Aš su kai kuriais jūsų lankiausi tose teritorijose ir galiu tikrai um, pasakyti, kad um, galbūt reikėtų iš tikrųjų sustabdyti mokėjimą ir lėšų skirimą. Mes matėme, kas vyksta gazoje. Niekas ten negali įvažiuoti. Tai apsupta teritorija, bet panašu, kad Izraeliui tai nerūpi ir visam kitam pasauliui nerūpi. Mes tiesiog leidžiam, kad žmonės ten kentėtų ir kad padėtis toliau būtų tokia dramatiška ir tai visiškai netitinka mūsų vertybių, netgi jeigu tai. Mm, taigi tai ne vien tarptautinės teisės klausimas. Ko norėčiau paprašyti ar paklausti, Anksčiau mes e, buvome patvirtinę rezoliuciją delegacijos e, Palestinoje, kurioje buvo raginama ES ir jos valstybės narės paprašyti gražinti pinigus. Vykdomi griuvimai ir mes toliau mokame, gana, mes turime susigražinti savo lėšas ir tada mes turėsime pinigų, kurios būtų galima kitaip panaudoti. Tai yra mūsų mokesčių mokėtojų pinigai. Ir aš manau, kad e, jie vėl kad vystimosi komitetas galėtų tokią mintį dar kartą akcentuoti 2007 2007 metais mūsų komiteto delegacija ten vyko ir matėme, kaip, kokie didžiuliai pažeidimai naudojant ES paramą ir iš tikrųjų bandoma teikti humanitarinę pagalbą, ne vien vystimosi pagalbą, bet matome, kad vystimasis yra neįmanomas tokiomis aplinkybėmis, kokios yra dabar susis, susiklošiusios. Taigi šio komiteto tikslas turėtų būti susi, sutelkti dėmesį į tai, kaip yra naudojamos skirtos lėšos ir kaip yra pažydžiamos taisyklės ES Ir turime iš tikrųjų užtikrinti, kad Izraelis e, atsakytų už tai, kad netinkamai naudojamos mūsų lėšos. Ir dar norėčiau pasakyti, kad e, tai galbūt nėra parlamento oficiali po dviejų valstybių sprendimo atsisakymas. Dabar mes turime vienos valstybės sprendimo situaciją, kuri, mano nuomonė, nėra tinkamas sprendimas. Viena valstybė neįmanoma. Galbūt tai bus įmanoma po keletų dešimtmečių, bet tikrai ne dabar. Ir Jeigu mes susipažinsime su Šarono planu, yra 2-3 rezervatai, galbūt e, būtų galima tada numatyti kažkokius koridorius, toks buvo Šarono planas. Bet e, mes tikrai nepasisakytume už tai, nes tai būtų, taip, kažkuria prasme, Izraelio galas. Bet e, labai mažai iš mūsų nori iš tikrųjų, kad nori Izraelio galo, Bet ką mes šiame komitete galėtume padaryti, galėtume daryti daugiau spaudimo, akcentuoti partnerystę susitarimus, nes jeigu neklystų antro straipsnio, žmogaus teisų straipsnio, tose susitarimuose pažeidimas šiuo atveju būtų svarbiausias klausimas. Ir jeigu dėrybos nepasisektų, tai mes tikrai Žinome, kad Palestina kreipsis į jungtinės tautas, kreipsis narystės, narystės agentūrose jungtinės, jungtinių tautų ir kreipsis į teismą. Ir tada mes galėtume iš tikrųjų padėti tada, kai Izraelis bus paduotas į tarptautinį teismą. Aš norėčiau paklausti jūsų pozicijos dėl to, ar būtų galima imtis tokių teisinių priemonių. Ir aš akcentuoju teisinių priemonių, ne boikotų strategijos, nes čia pilietinės visuomenės teisė būtų apie tokias priemonės kalbėti. O mes kalbėkime apie teisinės priemonės. Ir mes e, norime jūsų nuomonės. Ir dar klausimas, kaip Izraelis reagavo jūsų pranešimą. Ačiū. Ačiū, aš irgi suteiksiu savo galimybę pasisakyti. Aš irgi dalyvavau delegacijoje, kuri vyko į Palestiną ir Gazos ruožą. Ir tikrai ten buvo labai įdomu pamatyti, kiek vyksta tos izolacijos ir kad žmonės negali paprastai įpras, įprasnio gyvenimo gyventi. Ir būtent ši, šis tyrimas ir parodo tai, kad naudojamasi teritorinio miestų planavimo planais, bandant nustumti į šalį vietos žmonės. Man šiandien tapo aišku, kad tai, ką mes darėme dešimtmečius, teikėme humanitarinę pagalba skubos tvarka. Pusė tos suteiktos pagalbos Palestinai ir Gazos ruožui, ruožui 500 milijardų, milijonų per metus. Tai yra neįtikėtina, kiek buvo e, nugriauta pastatų, pastatytų tų lėšų pagalba. Taigi norėčiau jūsų paklausti, ar tos priemonės, būtent okupuotų teritorijų produktų boikotavimas duotų kokiu tai rezultatų. Buvo paskaičiuota, kiek kainuotų, jeigu ES realiai pritaikytų boikoto priemonę. 400 milijardų eurų. Tokia yra suma įvertinta ir Kerio deklaracija pastaroji irgi daug ką reiškia, kad jeigu nebus susitarta ir Junktinės Amerikos valstijos ketina taikyti boikoto priemonės, ar jūsų manimų tai leistų aktyviau sudalyvauti sprendžiant šią problemą, kuri tikrai kurios toleruoti daugiau nebegalime. Ir dabar žodį suteiksiu Laurai Falebolita iš Europos komisijos. Ačiū, ačiū Diekonijai instituto atstovams už pranešimą ir ačiū už tai, kad pristatėte šį išsamų tyrimą ir Izraelio planavimo režimo analizė. Mes e, žinome, kad e, C teritorijos planavimas yra labai svarbus Palestinos valstybės planavimui ir augimui. Ir mes žinome, kad šiuo metu Europos bendradarbiavimo su Palestina tikslas yra sukurti pagrindą busimai Palestinos valstybei. Taigi, kol vis dar svarstomas dviejų valstybių sprendimas, toks yra mūsų bendradarbiavimo tikslas. C teritorijos reikšmė kuriant ir vystant būsimąją Palestinos valstybę yra labai svarbus ir tą patvirtino ir užsienio reikalų tarybos išvados, taip pat ir Pasaulio banko pranešimas, kurį jūs minėjote. Ir Europos komisija pradėjo specialią komi programą skirtą C teritorijos vystimui. Jai buvo skirti 7 milijonai eurų pernai. Žinome, kad ES metodas ar požiūris į C teritorijos planavimą uh, yra kritikuojamas, nes jis tarsi reikštų, kad ES pripažįsta neteisėtų statybų leidimų režimą C teritorijoje, kurį taiko Izraelis, tačiau tai netiesa. Tai yra toks metodas, kuris žinome, kad nėra idealus sprendimas, tačiau mes manome, kad tai buvo geriausias šia, šiuo metu sprendimas ir tai yra ta priežastis, kodėl ES nusprendė laikytis nekonfrontacinio požiūrio, nekonfrontacinio bendradarbiavimo su Izraelio valdžia okupuotose teritorijose. Pirmiausia, tai atitinka ir Palestinos valdžios prašymą ir vienas iš vystimosi principo yra nusavybės principas. Taigi mes norėjome laikytis to, ko nori Palestinos valdžia, būtent, kad nebūtų tiesioginės konfrontacijos su Izraelio valdžia okupuotose teritorijose. Kita priežastis yra ta, kad vienas iš šios vystimosi programos C teritorijoje tikslų yra padėti ir paremti vietos bendruomenės. Daugelis tų bendruomenių yra gyvulių augintojų bendruomenės ir vystimo planai, teritorijų planavimo planai yra teikiami Izraelio valdžios institucijoms tvirtinti ir siekiama, kad bendruomenės išlaikytų nuosavybę ir laisvę tvarkant savo teritorijas. Tačiau žinome, kad e, iš tikrųjų Izraelio planavimo režimas yra neleg nelegalus. Taigi tikslas, kad veiktų vietos tarybos ir tie generaliniai planai, kurie teikiami Izraelio valdžios institucijoms, Mes nelaukiame, kol jie bus tiesiogiai patvirtinti, bet su valstybėmis narėmis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir donorų organizacijomis dirbančiomis Palestinoje buvo sutarta, kad bus numatytas laiko terminas, iki kurio, jeigu Izraelis iki šio termino netmes, planų, jie bus laikomi patvirtintais. Toks buvo kompromisas. Kompromisas, kaip pasiekti, kad nebūtų automatiškai tvirtinami Izraelio planavimo režimo planai. Ir planai jautresnės, jautresnėse teritorijose planamų statinių apskritai neteikiami Izraelio valdžios institucijoms. Šiuo metu jeigu neklystų, yra 90 planų rengiama. Keturiolikai jų jau praėjo 18 mėnesių skirtas laiko terminas, taigi statybos greičiausiai prasidės dar šiemet. Be abejo, šis požiūris, šis metodas, pagal kurį numatytos dėrybos su kogat, tai taip pat yra svarstamas nugriovimų klausimas. ES turi atsiskaityti savo piliečiams, paaiškinti, kodėl yra nugriaunamos, nugriaunami statiniai, kurie buvo pastatyti naudojant ES lėšas. Ir viena iš priežasčių, kodėl Ar mes manėme, kad tai būtų vienas iš, vienas iš būdų garantuoti, kad Izraelio valdžia nenugriaus tokių statinių. Taigi, ačiū tiekonie institutui už jų pateiktą tyrimą. Bet e, sprendimas toliau vadovautis generalinio plano metodu yra tas sprendimas, dėl kurio sutarė daugelis valstybių narių ir donorų bendruomenės ir vietos bendruomenės ir nuspręsta, kad toks sprendimas yra pats geriausias vietos bendruomenėms C teritorijoje. Ačiū. Merci. J'ai maintenant donné la... Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu prelegentams kiekvienam po penkias minutės, kad jie galėtų atsakyti klausimus. Pabandysiu, kuo galima, kuo galima daugiau klausimų atsakyti per penkias minutės. Pradėsiu nuo to klausimo kuris du kartus buvo užduotas, tai yra dviejų valstybių ir vienos valstybės variantai, sprendimai. Iš mūsų centro perspektyvos e, mes norėtumėme atsisakyti to, tų politinių diskusijų, nepriklausomai nuo to, kokie bus e, dėrybų rezultatai, mes vis tiek norėtumėme priminti šiam komitetui, kad egzistuoja tam tikros prievolės okupuojančiai jėgai, nesvarbu, kokie dėrybų rezultatai bus. Ir um, nesvarbu, kaip bus išspręstas, išspręstas ginčas e, politinio kompromiso metu būdu ar panašiai, bet vis tiek okupuota okupuoti žmonės turi teisės ir tos teisės niekuomet negali būti atimtos privačios nuosavybės griovimo draudimas yra absoliutus dėl to, kad e, yra skirtingų politinių įvykių, kurie vyko praeitame šimtmetyje. Dabar kalbant apie galimybę daryti spaudimą, ES valstybės narės. Kalbant apie trečiasias šalis, turime pasirūpinti, kad būtų laikomasi komentarinės teisės prie e, nuostatų. Tai yra sutartys. Tai yra. Nesvarbu, apie ką kalbėtume Sudaną, Afganistaną ar panašiai, situacija visur yra šiuo atžvilgiu ta pati. Tarptautinis e, baudžiamasis teismas, kaip teisinė organizacija, Ir mes visas valstybės raginame pasirašyti, ratifikuoti tos nuostatus, nes manome, kad tai turi teigiamos įtakos taikai ir karo nusikaltimai, nusikaltimai prieš žmonės bus pažaboti, pasirašius tą dokumentą. Ir komisijos atstovė uždavė klausimų Tokie planai buvo inicijuoti Palestinos prašymu, tačiau svarbu nepamiršti, kad nesvarbu, ko prašė Palestina, saugomų gyventojų teisės pagal Ženevos konvenciją yra apibrieštos ir tokie reikalavimai bet kuriuo atveju nėra galiojantis. 32 statybos planai buvo įgyvendinti, remiantis e, tokią strateginę savoką, kad e, mažėja nugraunamų pastatų skaičius. Ir jeigu Palestinos valdžia ne, ne patvirtins tų planų, tuomet komisija ir kiti partneriai tvirtins tos statybos planus. Ir vis tiek rezultatas bus toks pats, nes tiek bus nugriautos tos struktūros. Dabar kalbant apie ES atsakomybę, ES institucijų, parlamento atsakomybę, pirmiausia, svarbu pasirūpinti, kad būtų laikomas ES teisės ir įstatymų. Komisija privalo pareikalauti, kad būtų, nebūtų kartojami tokie veiksmai ir kad būtų uh, praš, suteikta teisė į kompensaciją ir taip pat užkertami, užkertamas kelias tokiems aktams. Tai būtų pradžia. Bet yra problemų dėl politikos įgyvendinimo. Parlamentas kitos institucijos kalbėjo apie tai, kad būtų galima integruoti humanitarinės teisės principus į tą universalėje bendrąją politiką bet kur pasaulyje. Tačiau reikia įvertinti rezultatus ir Štai dėl to Izraelio valdžia ir sugebėjo tuos bazinius poreikius subsidijuoti per tarptautinės lėšas. Nes priešingą atveju mums nereikėtų net šiandien atsakinėti tuos klausimus. Dėkoju. Prašau, ponė, žodis jums. Ačiū. Dėkoju už įdomius klausimus. Esame humanitarnės teisės tyrimų centras ir aš norėčiau pabrėžti, kad humanitarnė teisė yra neutrali. Vertinant bet kokį konfliktą tarp bet kokių šalių. Ir tai yra teisinė priemonė, kuri gali būti naudojama ir kaiminystės politikos diskusijose, kitose diskusijose. Taip pat tos gairės gali būti naudojamos vertinant visus ES santykius, skaitant Izraelį ir kitas šalis konflikt, atsidūrusias konflikte. Iš tiesų, būtų įdomu įvertinti, kaip ES galėtų pakoreguoti tą planavimo režimą ir pažiūrėti, kokiu tai duos galiausia rezultatų. O dėl galimybės pareikalauti, kad būtų sugražinti pinigai, komisijos vidaus direktyvose yra numatyta galimybė prašyti, kad būtų išmokėtos kompensacijos ir kad būtų užtikrinta, jog nesik... nebus kartojami tokie griovimo veiksmai. Čia keletas dalykų, kuriuos norėjau paminėti. Dėkoju. Donc, euh, merci beaucoup euh, à nos deux interlocuteurs de nous avoir éclairés. Mm. Labai ačiū, tikiuosi, kad mes tikrai dabar geresnį e, nuomonę sutarėme apie tarptautinės teisės pažeidinėjimus. Kitas. Taip, ponia Kaiser. E, Gerbam pirmininką, aš norėčiau tik tai pastebėti, kad jūsų klausimą niekas neatsakė. Jūs labai teisingai iškėlėte klausimą dėl e, spaudimo susijusios su boikotu, bet tai yra susijęs su parteido ir diskriminacijos e, situacijomis. Ir jūs visai teisingai pastebėjote, kad šiandieną, e, jeigu žiūrėsime į pilietinę visuomenę, yra. E, labai didelis spaudimas ir mes, politikai, turėtume e, tikrai e, suvo, susigeisti dėl to. Yra priemonių, kurios e, gali padėti laikytis tarptautinės teisės, humanitarnės teisės. Yra, pavyzdžiui, e, spaudimas dėl e, Olandija mm, ir Vokietija daro spaudimą dėl bankams, kurie dirbo okupuotose teritorijose ir kitas dalykas yra produktai mm, išauginami kolonijose. Aš žinau, kad šiandien tai yra vienas iš mm, labai aktualių dalykų Vokietijos vyriausybei. Ir Tai jeigu mes e, žiūrėsime pilietinę visuomenę, galimybę e, naudotis e, lėšomis, tai tada mes turėsime tikrą ginklą. Ir mes nieko tos nesame pasisakę tuo klausimu, dėl to aš norėjau sureaguoti į tą klausimą, kurį jūs iškėlėte. Uh, Mes e, turėtume galvoti ne tik apie savo švelnesias galės, kaip jomis naudotis, bet ir apie kitas priemonės. Šiuo metu nesinaudojama priemonėmis, kurios e, galėtų būti panaudojamos e, ne tik tai, pavyzdžiui, reikalauti, kad būtų laikomasi pasirašytų susitarimų starčių, bet taip pat yra ir, ir e, labai svarbių dalykų, kuriuos galima būtų padaryti pilietinės visuomenės atžvilgiu. Labai ačiū. Dabar aštuntas mūsų darbo tvarkės punktas. Tai yra klausimas susijęs su vystymosi finansavimu. Mes esame užsakę tyrimą, kurį pristatys ponas Jess Griffiths. 2003 m. Liepos mėnesį komisija yra paskelbusi komunikatą po 2015 metų link globalaus integruoto požiūrio finansuojant skurdo panaikinimą ir e, tvarų vystimasi. Tai labai svarbus dokumentas, kadangi yra labai nemažai procesų, kurie vyksta tarptautinėje arenoje susiję su vystimosi finansavimu. Pavyzdžiui, veikia e, Junktinių tautų aukšto lygio komisija e, skirta vystimosi ko, mm, vystomajam bendradarbiavimui Ir komisija e, savo komunikate kalba apie įvairiausias galimybės, kurios egzistuoja tiek privačias, nacionales, e, tarptautinės e, galimybės, pavyzdžiui, mokesčius, privačias investicijas, filantropų įnašus. Ir ten kalbama apie įvairiausius išteklius ir apie jų nuoseklų taikymą. Mes užsakėme tyrimą kaip komitetas ir jo tikslas yra išanalizuoti pasiūlymus, kurie pateikti komisijos komunikate, taip pat įvertinti Europos, Sąjung, įvertinti Europos Sąjungos ir jungtinių tautų darbą e, šioje sityje. Norėčiau pasakyti, ponia Grifisai, kad mums nepaprastai bus įdomu išklausyti jūsų, išgirsti, kokios yra pagrindinės jūsų tyrimo išvados ir po to pasisakys e, vystomosios pagalbos komiteto atstovai, EBPO ir Concord atstovai. Dabar suteiksiu žodį 10 minučių ponui Jesse Griffiths. Dėkuoju. Dėkoju už galimybę pristatyti Jums tyrimą. Taip pat už galimybę atlikti tą tyrimą. Buvo labai įdomu dirbti su kitais trimis finansų ekspertais ir pasidalyti savo žiniomis ir suformuluoti pagrindinės išvadas. Aš turiu keletą minučių ir norėsiu per jas e, keturis dalykus aptarti. Pirmiausiai pristatysiu Jums trumpai E, kokie yra vystomo bendradarbiavimo šaltiniai, e, paminėsiu svarbiausius faktus. Antras dalykas, kalbėsiu apie viešųjų privačių finansų vaidmenį finansuojant vystimasi. Trečias klausimas E, kaip užtikrinti pusiausvyrą, e, teikiant privatų finansavimą ir paminėsiu, kokios yra problemos. Taip pat ketvirtas dalykas, ką noriu padaryti, paminėti ES vaidmenį po 15 metų finansavimo diskusijose ir kalbėsiu apie tai, kokios, kokie yra mūsų pasiūlymai užtikrinant finansavimą, pavyzdžiui, viešai finansavimą ir kaip galbūt pakeisti ES politikos priemonės skirtas investavimui. Tai tiek E, prisistatymo pirmiausiai e, keletas pagrindinių faktų, jeigu kalbėsime apie finansavimą. Pirmiausia, e, vietos ištekliai, kurie yra svarbiausias elementas privačios ir viešosios vietos investicijos sudaro vieną trečiąją vis, besivystančių šalių BVP dalį. Ir tai yra pas didžiausias e, finansavimas, lyginant su kitais šaltiniais. Vyriausybių e, išlaidos yra didžiausias iki šiol išteklius besivystančiose šalyse, finansuojant besivystymę. Tačiau e, skurdžiausiose šalyse gyventojui tai labai mažas skaičius tenka, pavyzdžiui, per metus 3, 3 milijardų gyventojų atžvilgių vyriausybės išleidžia per metus jiems kiekviena mažiau negu 1000 dolerių. Tai yra apie 3 dolerius per dieną. Ir kitas dalykas - išplaukimas e, finansinių lėšų iš besivystančių šalių. Tai yra labai didelis rautas, lygnant du kur kas desnis negu į plaukiančių lėšų srautas, keletas skaičių. E, gražinimas paskolų 2011 metais 500 milijardų dolerių, 500 milijardų e, pelno iš užsienio investicijų išvežimas 420 milijardų dolerių tais pačiais metais neteisėti finansiniai srautai 620 e, milijardų dolerių. Taigi nepaprastai didelės sumos išplaukia iš šalių ir tai neleidžia produktyviai panaudoti išteklius. Dar vienas dalykas, mes turime labai atidus būti, kai žiūrime į užsienio investicijų skaičius. Ką tik sakiau, kad išvežama labai daug pelno, maždaug 90 procentų visų investicijų užsienio. Ir 60 procentų iš tų investicijų yra reinvestuojamas pelnas. 60 procentų tiesioginės užsienio pagalbos yra uždirbta toje šalyje ir reinvestuojama toje šalyje. Tai nėra naujų lėšų įplaukos. Ir e, jeigu pasižiūrėsime apie vertę užsienio investicijų, tai tiek nėra susiję klausimas su įplaukimu naujų lėšų, bet kokybė investicijų, parama ir taip toliau. Dar vienas labai svarbus faktas E, pagalba, oficialioji vystomoji pagalba yra labai svarbi mm, skurdžiausiose šalyse, besivystančiose e, šiek tiek, e, beveik 50 procentų vyriausybės išlaidų sudaro tokia pagalba ir vargiausiams šalims tikrai tos lėšos labai svarbios tiek apie pirmąją mano pasisakymo dalį, finansinius išteklius, šaltinius. Dokumento antroji dalis kalba apie e, viešųjų privačių investicijų vaidmenį. Mes, kai kalbame apie privačias investicijas, e, turime galvo investicijas, kurios daromas siekiant pelno. Pirmas dalykas, kurį reikėtų e, prisiminti, yra tas, kad viešiai finansai vidina labai svarbu vaidmenį, pirmiausiai e, viešasias gerybės plėtojant, teikiant ir finansinės paslaugas, pirmiausiai vargingiausiems gyventojams, e, taip pat reaguojant į ypatingas situacijas, tam reikia vyriausybės paramos. Ir taip pat e, e, tokios investicijos yra kur kas labiau nusakomos, lengviau prognozuojamos negu privačios e, investicijos ir ciklinės. Ir jau kalbėsime apie vyriausybinį finansavimą, pagalbą, kitus šaltinius, kurie skirti vargingiausiems gyventams, tai yra labai svarbus vaidmuo tų viešųjų uh, investicijų. Privatus finansavimas taip pat labai svarbus, bet jis yra e, riboto masto. Pavyzdžiui, užsienio investicijos privačios plaukia į vidutinių aukštų pajamų šalis, labai nedaug įvargingas šalis, labai sunku skirti tokias lėšas e, MVI ir mikro įmonėms, e, kurios labai svarbios besivystančiose šalyse. Ir e, kaip aš minėjau, kai kuriuose, šali, kai kuriuose srityse, pavyzdžiui, e, pagalba vargingiausiams gyventojams, e, viešieji finansai vaidina svarbų vaidmenį ir privatus finansai nepasiekia tų teritorijų. Dėl to viešieji finansai e, išlaiko labai svarbų vaidmenį. Kitas elementas pusiausvyra užtikrinama per privataus finansavimo Komisija yra numačiusi labai e, svarbių elementų ir pokyčių darbo tvarkėje. Kalbama apie tai, kad privačios investicijos, kad viešosios investicijos turi būti papildomai skiriamas tam, kad būtų užtikrinta pusiausvyra, teikiant. E, ir e, taip pat labai svarbus dalykas, kaip pasieki MBI ir mikroįmonės. įmonės Kol kas mes nematome, kaip gali e, sukurti papildomų galimybių e, privačios investicijos šioje srityje. Mechanizmai, kurie egzistuoja, pavyzdžiui, vairios mišrios priemonės, Europos komisija yra jų parengusi Besivystančiose šalyse nuosavybė tų priemonių yra labai nedidelio masto. Mes turėtume galvoti apie tai, kokia svarbi yra nuosavybė, bet ar mes įspėsime šią problemą, kaip e, besivystančios šalis turėtų jaustis e, šeimininkėmis tam tikrų procesų. Mes taip pat neturėtume pamiršti, kad e, finansavimas dažnai atkeliauja kaip paskolos, privatus finansavimas ir tai didina tik tai skolą. E, dėl to yra labai daug problemų e, subalansuojant privačiasias investicijas ir tai tikriausiai galbūt ne pats e, naudingiausias būdas galvojant apie tai, kaip geriau padėti besvystančiams šalims ar e, tiems, kuriems, kurie priklausomi nuo, e, nuo tradicinių viešųjų lėšų. Mm Kitas dalykas, ką daryti, mes e, siūlome galbūt, kaip pakoreguoti diskusijas, kaip geriau paskatinti daugiau privačių investicijų į besivysančias šalis pirmiausia, toliau gerinti viešasias investicijas, reikia investicijų statant mokyklas, išvietimo sistemą, sveikatos apsaugą, infrastruktūrą, transporto, sanitarijos sistemas. Tai yra esminės paslaugos, kur viešosios investicijos gali pasiekti, padėti pasiekti visus gyventojus ir turėtume prisiminti kai ką. Kai kalbame apie e, viešasias investicijas, tam, kad jos galėtų subalansuoti privačias investicijas, nacionalinės nacionalių lygmenių geriausiai galima priimti sprendimus. Tai Tie, mes iš savo patirties Europoje žinome, kad jeigu yra pernelik daug ar per mažai kreditinių lėšų ekonomikoje, tai reikia labai gerai apgalvoti e, priemonės prieš kuriant papildomą skolą ir finansavimo šaltinius papildomus e, mes sakome, kad reikia grįžti prie tradicinių diskusijų apie tai, kaip padidinti viešasias investicijas. E, besivystančiose šalyse, bet viena iš svarbiausių išvadų rekomendacijų mūsų tyrimo yra tokie e, labai svarbu poveikį privačiams investicijoms e, turi sprendimai Europos Sąjungoje, priimami Europos Sąjungoje tiek užsienio investicijoms, tiek privačioms investicijoms. Tai yra klausimai susijęs su mokesčių vengimu, atsakingų finansavimų ir ES gali įtakoti tam tikrus dalykus šioje srityje. Žinau, kad kitą savaitę Europos parlamentas balsuos dėl e, direktyvos skirtos kovoti su pinigų plovimu. E, ir vienas iš tikslų yra visų Europos bendrovių naudos gavėjus suregistruoti, tai e, padėtų e, besivystančiam šalims išvengti nuostolių, gaunant pagalbą ir pagerintų investicinį klimatą besivystančiose šalyse. Gal kur kas veiksmėsnė ta priemonė būtų negu šiaip įprastinė pagalbos politika. Aš tiek ir norėjau pasakyti. Mūsų teorija yra ta, kad privačios ir viešos investicijos yra labai svarbios, bet e, jos yra skirtingos. Galima e, užtikrinti geresnį privačių e, investicijų plėtojimą per nuoseklę politiką, kuri būtų patvirtinta Europos Sąjungoje. Ačiū Jums, ponė Griffithsai, tikrai jūs e, labai gerai išmanote šią sritį, labai puikiai pristatėte klausimą. Ačiū Jums ir už tai, už pristatymo patį būdą. Dabar suteiksiu žodį e, poniai Julie Ben. Ji yra e, PBO plėtros komiteto atstovė. Ačiū, manęs paprašyta buvo pakalbėti apie BPO duomenis 2000. 2015 metų da komitetas EBPO e e, dirba su oficialia leja vystomąją paramą ir statistiką, dirbame su besivystančiomis e, šalimis ir siekiame vykdyti skiriamos pagalbos stebėseną, konkrečiai siekiant 0,7 procentų tikslo besivystančiosiams šalims. Tai yra kad išsivysiusios šalis pateiktų 0,7 BVP kaip vystamąją pagalbą. Iš tikrųjų, e, kai kurie tikslai, kai kurie metodikai yra e, kritikuojama, kritikuojamos kritikuojame tai, kad ne visos lėšos yra perdodamas besivystančiams šalims, taip pat kritikuojamos koncesinės paskolos ir dar Kai kurie mano, kad e, naudojamos priemonės yra per daug ribotos. Dabartinė sistema yra paremta e, pinigų srautais, grinųjų pinigų srautais. Ir manoma, kad e, dabartinė parama finansa, finansinėms institucijoms turėtų būti toliau skiriama. Toliau, kalbant apie nedotacinės priemonės, jos daugiau yra nebeskiriamos. Todėl, kad jos yra susijusios su didesnė rizika. Šios priemonės yra rizikingesnės. Toliau, kalbant apie vystimosi garantijas, jos daugiau taip pat nebėra sistemoje, todėl kad e, jas sunku išmatuoti. Taigi To neįmanoma užregistruoti mūsų statistinėje sistemoje, pagristoje grinų pinigų srautais. Ir tam, kad būtų galima spręsti šias problemas, DAK aukšto lygio atstovai, skaitant ministerijas, agentūrų vadovus 2012 gruodį, mūsų įgaliojo parengti pasiūlymą dėl naujos priemonės, būtent bendros vystamosios pagalbos stebėjimo mechanizmo, kuris padėtų sekti tuos rodiklius, kurie yra dabar sunkiai stebimi. Mus taip pat, mes taip pat buvome paprašyti išnagrinėti galimybę e, geriau pristatyti donorų pastangų elementą ir gavėjų naudos elementą. Ir yra pripažįstama, kad šie du elementai yra netapatus. Trečiasis elementas mūsų įgaliojimuose būtent mm, pažiūrėti, ar naujoji priemonė galėtų padėti modernizuoti vystomosios pagalbos teikimą. Pavyzdžiui, galbūt e, galima būtų pakeisti tai, kaip yra paskolos registruojamos mūsų sistemoje. Taigi mes e, turime nuveikti didžiulį darbą ir BPO pradėjome jau dirbti šioje srityje, atlikome nemažai tyrimų, juos pristatėme mūsų narių konfederacijai. E, kad būtų galima pristatyti pasiūlymus dėl galimų pakeitimų po 2015 metų statistinėje mm, DAC e, sistemoje. Ir mes stengiamės apimti ir numatyti visus elementus, konsultavome su visomis suinteresuotomis šalimis, ne vien su tais, su kuriais nuolat konsultuojamės Paryžiuje, DAC susitikimuose. E, mes taip pat būtent dėl to prieimėme kvietimą kalbėti, šiandien dalyvauti šiame posėdėje Europos parlamente. Man sunku iš tikrųjų per septynės minutės pristatyti mūsų darbo esmę, bet e, išdėstyt, išplatintas yra mūsų dokumentas, supažindinanti su mūsų tyrimu Taigi aš norėčiau tik pabrėžti, kad statistinė pranešimų teikimo sistema, kurią naudoja EBPO, gali būti naudojama kaupti informacijai apie, privataus, apie viešojo sektoriaus schemas, ar tai būtų mišrios schemos ar kitokios e, schemos. Ir Kadangi dalyvauja šiuose operacijose viešasis sektorius, mes galime gauti informaciją taip pat ir apie privačias lėšas, kurios yra skiriamos. Ir šio pranešimo ar finansavimo pranešimo autoriai sutiks su mumis, kad yra iš tikrųjų pakankamai duomenų, kurios galėtų analizuoti vyriausybės ir organizacijos, duomenys, kurie rodo, kai, kokios lėšos yra skiriamos besivystančiams šalims. Mes tikrai žinome, kaip yra teikiama vystumoji pagalba, turime mm, informaciją apie sumas pagal konkrečias programas, tačiau kai kurių duomenų yra trūksta, trūkstama dėl konfidencialumo. Taigi vienas tikslas, kuris tenka mums, yra palengvinti informacijos, reikiamos informacijos gavimą dėl tų oficialiai sukauptų lėšų kurios nėra oficiali vystomoji pagalba. Mes manome, kad būtina sukurti sistemą, kuri leistų vykdyti tokią stebėseną, tai būtų naudinga visiems ir finansinės institucijos ir vyriausybės mums sako, kad e, ne visada vystomame bendradarbiavime gali naudoti tam tikras priemonės, kurios nėra laikomos oficialiai vystomąją pagalbą. Manome, kad kai kurios priemonės gali būti naudojamos besivystančiose šalise, tačiau būtina sekti ir lėšas skiriamas besivystančiom šalims ir iš jų um, uh, vykdomiems pinigų srautams. Mes manome, kad e, tokia pagalba turi būti stebima taip pat, kaip šiandien yra vykdoma oficialiosios vystomosios pagalbos stebėsena. Manome, kad tokia stebėsena galėtų būti vykdoma vidutinių pajamų šalise. Ir mes turėtume naudoti tokias priemonės, e, derinant ar siekiant privataus, privačiaus finansavimo subalansavimo. Per pastarosius šešis mėnesius mes e, nuveikėme tikrai nemažai šioje srityje ir dabar prasideda politinės diskusijos. Ir mes e, tikrai norime išgirsti visų suinteresuotų šalių nuomonę, išgirsti e, visų požiūrį ir pilietinės visuomenės organizacijų atstovų ir Europos parlamento. Taigi lauksime jūsų pastabų, jeigu turite konkrečių pastabų dėl mūsų atliekamo darbo EBPO, prašom su mumis tiesiogiai susisiekti. Ačiū. Dėkoju, dabar žodį suteiksiu poniai Džinai Saldanai, kuri yra, yra iš Concord organizacijos, jai skiriamos penkios minutės. Prieš suteikdama jai žodį dar norėčiau pasveikinti Izabelės Liovin, Izabelę Liovin ir norėčiau pasakyti, kad mums labai malonu prisiminti, kiek ji prisidėjo Europos parlamente siekiant įgyvendinti tvaraus, tvarios žmogystės politiką. Taigi dabar žodis poniai Saldanai. Ačiū ponė pirmininkė Concord darbo grupės, kuriai pirmininkauju vardu. Aš norėčiau pasveikinti Jesse Griffiths pristatytą ataskaitą ir pasveikinti vystimosi komiteto uh, pavedimą e, parengti šį pranešimą, šią ataskaitą. Aš norėčiau pratesti pono Griffiths pasisakymo paskutinės mintis, būtent, kad nėra vieno, vieno finansavimo šaltinio ir tarptautinėje arenoje vyksta diskusijos, kurias skatina Europos Sąjunga, būtent kai viešieji finansai turi atsverti privačius finansus e, vystomajame bendarbiavime, tačiau tai nėra tinkamiausias sprendimas ir Jesse išvardėjo įvairias priežastis ir dabar matome, kad netgi dabar europinėme kontekste, kada yra maišomi tie šaltiniai, tai duoda neipatingai gerų rezultatų. Ir viena problemų yra tai, kad trūksta e, tų lėšų e, suderinimo e, praktikos priežiūros ES ir aš sutinku, kad reikia daugiau skaidrumo, bandant parodyti, kaip viešosios lėšos yra naudojamos ir atsveria privačias lėšas. Tačiau manau, kad toks skaidrumas ir tokia vieša kontrolė turėtų būti daroma per sociali, socialias, socialinės sutartis ir neturėtų tokiu būdu būti plečiama oficialios pagalbos apibrieštis, įtraukiant privačių ir viešųjų finansų e, maišymo galimybės. Labai svarbu, aišku, spręsti ir kitas problemas susijusias su vystimosi finansavimu, kaip sakė Džesi visiškai teisingai. Vienas svarbesnių klausimų yra vidaus išteklių mobilizavimas ir galimybė nacionalinių lygmenių su, su, sukaupti lėšas per viešasis lėšas arba pri, per privačią rinką ir taip pat e, spręsti tas problemas, su kuriomis susiduria viešos institucijos ir nesvarbu, ar tai būtų viešieji ir privatus veikėjai, kad jie patys galėtų surinkti e, lėšas nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu. Ir čia, kaip sakė Jesse, yra atsakomybė, yra atsakomybės, kurią turi prisimti Europos Sąjunga ir mes praeitais metais e, sureagavome Europos komisijos komunikatą apie vystimos finansavimą ir parengėme štai šį dokumentą. Ir manau, kad e, tarptinėse diskusijose yra visiškai aišku, kad ES tenka atsakomybė dėl oficialios vystimosi pagalbos ir su tos susijusių įsipareigojimų. Džesis teisingai minėjo, kad viešos lėšos nacionalinė, tarptautinė vystimosi pagalba yra susijusi su konkrečiomis taisyklėmis. Jis jas minėjo, šios taisyklės yra minimos ir kitos problemos yra minimos mūsų parengtame dokumente. Kviečiu jį paskaityti. Ir taip pat, vertinant oficialią vystimosi pagalbą, turime nepamiršti, kad turime spręsti vystimosi pagalbos problemas, Ir čia norėčiau pažymėti, kad Meksik Meksikoje vyks susitikimas, kur bus kalbama apie pasaulinę partnerystę siekiant efektyvaus vystimojo bendradarbiavimo. Tai yra labai svarbis rytis, kurią turi panalizuoti ir ES, įvertinti savo atsakomybę siekiant įgyvendinti tą darbo tvarkę. Ir šalia šių problemų yra ir kitų e, problemų susijusių su vyriausybės reforma, stebėsenos sistemos reforma, reguliavimu ir panašiai, kas irgi turi įtakos šalių ir privačių bei viešų veikėjų galimybei siekti produktyvių rezultatų ir sukaupti, sutelkti visas įmanomas pastangas vystimosi navui. Tai yra tos problemos, kurias, kurios irgi yra labai reikšmingos ir aš norėčiau, kad Europos parlamentas bendrai aptartų šią problemą, o ne, ne tik atskirus jos aspektus. Dėkoju. Euh, merci beaucoup. Dėkoju. Pradėsime diskusijas. Galimybė pasisakyti mūsų komiteto nariams. Pirmasis yra ponas Bermanas, prašau. Ačiū. Buvo labai įdomu išklausyti trijų analizių įvertinimų, koks galėtų būti vystamo bendravimo finansavimas ateityje. Ir vienas dalykas mane šiek tiek nustebino, galbūt Džesis galėtų daugiau informacijos pateikti. Džesi, tu sakai, kad viešųjų finansų svertai yra neaiškus privačiuose projektuose. Ir tu minėjai vienas prie 31, kas reikštų 97 procentus e, projektui skirtų finansavimų. Ar čia ne, ne, nėra padaryta tokia skubota išvada? Kiek aš suprantu, nors nesu ekspertas, viešieji finansai leidžia išvengti privačių investuotojų baimės irgi investuoti į tos projektus. Ir netgi, jeigu svertai yra labai dideli, viešųjų veikėjų įtaka yra atsveriama, nes ir tokiu būdu projektai apskritai yra įgyvendinami ir užbaigiami. Taigi, man keista, kad jūs teigiate, jog jeigu svertai yra labai dideli, tuomet viešo finansavimo institucija net nedalyvauja tokiuose planuose. Aš žinau, kad rytų Europoje, kur, yra tik, kur tik 30 milijonų eurų kredito garantiją. 1,2 milijardo eurų, e, eurų vertės projektai buvo finansuojami iš tos sumos. Ir tas svertas buvo naudojamas, ta nedidelė suma buvo naudojama kaip kreditų garantija. Ir aš e, pri, ne, neprieštaraučiau tokiai metodikai, tačiau kai Konkordas teigia, kad besisinčios valstybės nuosavybė, demokratinė priežiūra, kai yra maišomi viešieji ir privatus finansai, kad tai kelia realių problemų ir reikės spręsti geriau nei dabar yra sprendžiama. Ir Concordas jau praeitais metais pateikė tokius argumentus ir aš manau, kad rimtai turime juos apsvarstyti, jeigu kalbame apie demokratinę plėtrą, juk nekalbame apie neskaid, neskaidrę, neskaidrę praktiką. Čia yra labai įdomi mintis ir gal galėtumėte plačiau pakomentuoti tą svertų problematiką parodyti, ką mes vertiname ne taip, nes aš manau, kad kiekvienas viešas euras turi būti panaudojamas labai protingai ir jeigu 31 ar 30 privačių eurų galime pritraukti nuo vieno viešo euro, tai būtų nuostabu, bet galbūt aš klystu. Ačiū. Ponės Sargentinė. Ačiū pirmininkė. visuomet šiek tiek išsigastu, kai girdžiu, kad žmonės nori iš nuo pradėti diskusijas apie oficialią vystimosi pagalbą. Taigi nelabai suprantu, kaip man įvertinti EBPO atstovės pristatymą, nes prisimenu, kad kas kart, kai tik tai kyla finansavimo deficito vystimosi, vystimo biudžeto problemų, finansų ministras iškart nori iš naujo apibriežti oficialią vystimosi pagalbą, tam, kad oficiali pagalba į ją būtų, jos pagalbą būtų galima finansuoti ir prieglopščio prašytojus Europos Sąjungoje, tarkim. Taigi, jeigu esant ekonominiai kriziai, kai matome ofici kad oficiali vystimosi pagalba visose valstybėse narėse mažėja. Pas mus Niderlanduose buvo puikūs rezultatai ir dėja dabar taip nėra ir dabar 0,6 procento skiriame, kai buvo 0,8 prieš trejus metus ir kai jau prarandi, tai niekuomet nesusigražinsi, kaip žinia. Taigi, man kyla klausimas, ką EBPO mano apie oficialios vystimosi pagalbos naują apibrėžti ir ko tai mums duos. Jeigu būtų reali sąžininga priekyba ir sąžiningos investicijos, apskritai galėtumėme atsisakyti oficialios vystimosi pagalbos, tačiau dėja taip nėra. Ir aš senamadiškai manau, kad reikia griežtų tos apibriešties, kas yra oficiali vystimosi pagalba. Ir nenorėčiau, kad ta apibrieštis būtų pažeista ar kalbant apie, pažiūrėjau, saugumą. Aišku, saugumas, vystimasis neįmanomas be saugumo, tačiau saugumas negali būti finansuojamas iš oficialios vystimosi pagalbos. Taigi gal galėtumėte paaiškinti mums plačiau apie tos padarinius. Ir dar viena pastaba būtų, ponai Griffiths, aš esu pranešėję dėl kovos su pinigų plovimu peržiūros ir mes atidėjome kitą savaitę balsavimą dėl šio klausimo, bet vis tiek galiu pasakyti, kad e, gan didelė dauguma parlamente ir iš kairiųjų ir iš dešiniųjų pusės, įskaitant ir didžiasias visas partijas, visi mes manome, kad reikalingi vieši registrai, kur būtų fiksuojami savininkai ir taip pat e, Aš manau, kad tas, tų viešų registrų idėja yra labai puikia. Dėkoju. Ačiū. Pone Fiona Hall. Hall. Dėkoju, norėčiau padėkoti visiems trims kalbėjusiems. Buvo labai įdomu visų trijų jūsų klausytis. Man ypač džiugu, kad šiandien vyksta ta diskusija, kadangi ji kilo po mūsų komiteto diskusijų, e, kai komisija paskelbė savo komunikatą nuoseklus finansavimas skirtas skurdui mažinti ir tvariam e, vystimus užtikrinti po 2015 metų. Mano kolega Šarlis Gorensas ir aš klausėme, ar galėjome turėti tokį tyrimą, užtikrinti ir labai E, naudinga tikrai dabar jį matyti. Mes e, taip pat prašėme, kad sekretoriato atstovai galėtų dalyvauti šią diskusiją ir labai ačiū, kad e, buvo atsižvelgta į mūsų prašymą. E, sureaguosiu į tai, ką sakė Jesse Griffiths. Mane šiek kiek pritrenkė tai, kad jūs sakėte, jog privatus finansavimas atlieka šiek tiek e, skirtingus tikslus negu viešasis finansavimas, taigi negalima vieno pakeisti kitu. Uh, Ir atrodo, kad e, privatus finansavimas e, skirtas pirmiausiai skirtingiems žmonėms, tai yra žmonėms gyvenantiems e, turtingesnėse valstybėse ir tai įsiema su dideliu verslu, o skurdus gyventojai mažiau išsivyščiusiose šalyse, mikro įmonėse dirbantis ir šalyse, kur viešųjų investicijų ligmuo nėra labai aukštas, tuomet met jie tarsi ir, ir ne, negauna daug naudos ir iš viešojo finansavimo ir tai, tiksliau, kad jie turi pasikliauti viešojo finansavimu, tai buvo labai įdomu išgirsti. Taip pat e, buvo kalbama apie daug kliūčių pritraukiant tiesioginės. E, E, užsienio investicijas. Man atrodo, kad mes kaip Europos parlamentas e, su kolegomis galėtume kažką padaryti. E, Judith Sargentinį minėjo apie kitą pranešimą, kurį svarstysime šiandieną. Labai svarbus dalykai yra kovas, užtikrinimas skaidrumo, kova su sukčiavimais, standartų įgyvendinimas ir nepamirškime, kad daug dalykų vyksta netiesiogiai finansavimo srityje. Manau, kad buvo labai taip pat įdomu išklausyti tai, jog reikia parlamento priežiūros e, gyvendinant e, kombinuotą finansavimą. Tie dalykai yra labai sudėtingi ir e, dažnai nueinama per toli ir negali niekas sukontroliuoti ir tai nėra labai gerai iš demokratinio požiūrio taško žiūrint. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponas Kurtis Lastra. Labai ačiū, gerbiam pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti e, autorius šito pranešimo ataskaitos. Manau, kad jis labai įdomus ir labai e, tinkamų laikų pasirodė šis pranešimas. Ir matome, kad e, vystomajame bendradarbiavime įvyks labai greitai lab, dideli pokyčiai, dėl to jis e, tampa ypač aktualus. E, Buvo tam tikrų abejonių, jau kalbėsime apie e, tikslus e, po 2015 metų, naujus tikslus. Ir mes galime tris lygmenis e, tą pagalbos teikimą suskirstyti. Pirmasis dalykas - filantropija. Žinome, kad milijonieriai yra jie pas mus, nesgi atvykę kalbėję apie savo įvairius projektus, apie savo skiriamas lėšas. Ir Esame e, taip pat daug kartų girdėję e, plačiai labai pasakojama apie tai, koks yra skurdo mastas pasaulyje ir kiek procentų kam skiriama pasaulis yra labai nelygus, nevienodas ir labai svarbu, kad privatus sektorius dalyvautų, tačiau ir skaidrumas yra nepaprastai svarbus. Mes turėtume nepamiršti to labai skaidraus, lyg, svarbaus lygmens ir reikia jį pas, panaudoti deramai. O antras lygmuo tai yra privataus kapitalo ateimas į vystomąją pagalbą. Manau, kad čia taip pat turime labai dar daug ką padaryti. Tikriausiai reikės užsitikrinti, kaip abi pusės e, pradės dirbti kartu. Uh, galbūt e, nuo nedidelių investicijų reikia pradėti kooperatinių pagrindų, bet reikia daug skaidrumo nuo pat pradžių. Dar viena tema, apie ką kalbėjome, yra tas kombinavimas, kombinuotos investicijos. Ir, ir e, suprantu, kad yra trys e, svarbiausi klausimai. Norėčiau paklausti mm, apie juos e, tyrimo autoriaus. Kas autorių, kas priims sprendimus? Kitas dalykas, kombinuojant e, finansavimo lėšas kaip užtikrinti, kad e, svarbiems infrastruktūroms projektams e, bus skirtos e, lėšos jų daugumai ir kaip bus priimami sprendimai, ar matysime daug tokių projektų ir nematysime skaidrumo. Ir kitas dalykas - kombinuotos lėšos ir privatus kapitalas, ar matysime, kad dotacijos mažės, taip tai bus, ir ar uh, tų lėšų dalis buvo skirta prioritetams vystomoje pagalboje. Manau, kad tai yra labai svarbu. E, labai svarbus yra e, individualus lygmo, taip pat bendras lygmo, kur dar daug ką galima padaryti ir mes taip pat turime pasižiūrėti, kaip plėtoti tą lygmenį ir užtikrinti skaidrumą. Ir Europos Sąjungoje e, kombinavimas finansavimo yra labai svarbus dalykas. Mes turime daug ką padaryti ir turime užsitikrinti, kaip galima, didesnį skaidrumą. Dabar komisijai žodis. Erosor. Labai ačiū visiems dalyviams. E, šioje įdomioje diskusijoje, kaip e, ką tik kalbėtojai sakė, įgyvendinimo diskusijos yra labai svarbios. Kaip kad buvo pasakyta anksčiau, e, Komisija paskelbė komunikatą apie vystomąją pagalbą finansavimą po 2015 metų, kad būtų užtikrintas skurdo mažinimas ir tvarus vystimasis. Pagalvosime apie darbuotvarkę po 2015 metų. Mes esame parengę pasiūlę tam tikrų principų ir suinteresuotos šalis juos visai palankiai sutiko ir buvo patvirtinta gruodžio mėnesį neformaliuose tarybos išvadose mūsų tos rekomendacijos. Mes žinome, kad EBPO Atsiprašau, aš e, žinau, kad e, jūsų komitetas kol kas dar visko neapsvarstė. E, temos yra naujos ir kitose formuose bus svarstomos. Ir dabar norėčiau padaryti keletą pastabų, išsakyti keletą pastabų dėl šio tyrimo. Mes iš esmės negalėjome, kol kas neturėjome laiko įsigilinti. Mes tikrai labai remiame tokį dokumentą, kuriame yra daug faktų, tai yra geras pagrindas diskusijoms, jis e, labai išsamei aptarė įvairiausius finansavimo šaltinius ir e, tai atitinka mūsų komunikato dvasę didžiąją dalimi yra pateikiama išsami analizė, pavyzdžiui, tarptautinio finansavimo vaidmuo. Labai svarbu taip pat yra nepamiršti, kad privatus viešasis finansavimas yra tik vienas septintoji, privatus finansavimas yra vienas septintoji uh, viso finansavimo ir tai tik nedidelė dalis e, oficialios vystomosios pagalbos. Mes turėtume žiūrėti visus šaltinius e, finansavimo kaip į paketą ir skirtingą kiekvienai šaliai. Mes netaikome vienodų principų visiems. Komunikate aptariama daugelis tų dalykų, kuriuos mini ir tyrimas. Bet mes vienašališkų pasiūlymų apie Europos Sąjungą nepateikėme, mes e, labiau E, siūlėme taikyti platesnį požiūrį, nuoseklų požiūrį ir norėtume aptarti. Pavyzdžiui, prieš e, pasiūlant kokią nors konkrečią priemonę, mes norime e, pirmiausiai pakalbėti su e, savo partneriais. Komisija sutinka su tuo, kad privatus ir viešasis finansavimas skaitingas skirtingą vaidmenį. Mes savo komunikate kalbame apie tai, kad privatus finansavimas pirmiausia susitikė su privačiais interesais ir nebūtinai atitinka viešosios politikos tikslų. Ir mes taip pat E, sakome, kad tam, kad privačios investicijos labiau atitiktų viešasias investicijas, reikėtų taikyti paskatų sistemą. Ir e, galbūt skirtingai tyrime atsispindi kai kurie akcentai, bet mums labai malonu, kad jūs apie panašius dalykus kalbate. Taip pat geras dalykas yra tai, kad tyrime kalbama apie privačias ir viešas investicijas kaip apie tą patį dalyką E, mūsų nuomonė ne visuomet skirtingus e, finansavimo šaltinius galima sujungti, apjungti, nes e, kitaip gali atsitikti taip, kad vyriausybės gaunančios paramą šalies pradės primetinėti, diktuoti, kaip naudoti privačias investicijas viešos, vietinės priva, jeigu naudojamos tarptautinės arba e, užsienio arba m, mm, tos šalies privačios investicijos vyriausybė gali paskatinti jas e, nukreipti vieną ar kitą sritį tik tai per paskatų sistemą. Ir e, paskatos e, turėtų būti naudojamos stiprinant viešasias gerybės ir e, dėgiant tam tikras politikos priemonės. E, Baigdamas norėčiau pasakyti, kad aš džiaugiuosi, jog jūsų komitetas skiria didelį dėmesį šiems klausimams, šiai temai. Manau, kad mes ir toliau diskutuosime. Tai labai svarbus dalykas, ypač jeigu minėsime e, diskusijas apie e, privatų sektorių ir jo vaidmenį. Taip pat reikėtų aptarti, kaip panaudoti išteklius geriau, kad mes galėtume galiausiai pasiekti savo tikslų. Buvo jau e, minėta, kad tarptautinės diskusijos e, bus e, intensyvesnės e, per ateinančius metus ir reikėtų ES taip pat pamastyti apie šį aspektą. Ačiū. Euh, merci beaucoup. Ačiū, dabar suteiksiu žodį mūsų svečiams ir pirmajam suteikiu žodį ponui Džesui Grificui keturiom, keturioms minutėms kiekvieną kviečiu pasakyti. Ačiū, ačiū už labai įdomus klausimus ir pastabas. Keletas jų buvo adresuoti man. Ir puiku išgirsti parlamento poziciją dėl kovos su pinigų plovimu direktyvas ir tikiuosi, kad tarybos pozicija bus panaši ir kai kurie kalbėjusieji sakė, kad parlamentas tikrai turi e, daryti ir daro politi įtaką politiniams sprendimams, taip pat ir susijusiems su visomąją pagalbą. Aš kalbėjau apie viešą ir privatų finansavimą ir mišrės formas. Sureaguosiu tai, ką komisija pasakė apie mūsų pranešimą ir tai, kad jame yra sudeda, suplakami uh, į vieną krūvą privataus ir viešojo finansavimo šaltiniai. Iš tikrųjų, aš tik sakiau, kad tos priemonės, kurias mes taikome, iš tikrųjų neatskiria tarp privataus ir viešojo kapitalo ir mums sunku sužinoti, kiek yra, kokia finansavimo dalis yra iš privataus, kokia iš viešojo finansavimo. Taigi šioje srityje gali iš tikrųjų E, prireikti tobulinti statistinių duomenų apdorojimą. Ir dar dėl subalansavimo finansavimo šaltinių. Manau, kad yra labai svarbu vystimosi požiūriu E, kad viešosios agentūros turėtų pagalvoti, kaip jos gali skatinti, subsidijuoti ir tobulinti privatų finansavimą šalyse ir kaip tai turėtų būti daroma nacionaliniu lygmeniu. Vietos vyriausybės turėtų turėti labai stiprią politiką susijusią su to, kur turėtų būti nukreiptos lėšos, kaip reikėtų kontroliuoti makroekonominę riziką, jeigu tos lėšos būtų prarastos per krizę. Taigi yra labai daug politinių sprendimų, kurios turi priimti nacionalinės vyriausybės. Dėja, kalbant apie finansavimą po 2015 metų, šiuose diskusijose aš visada kalbu ir pristatau šį klausimą iš kitos perspektyvos, iš. Um, Ne iš nacionalinės perspektyvos, bet iš tarptautinių organizacijų perspektyvos. Problema ta, kad um, Faktai rodo, kad Europos institucijos ar tarptautinės institucijos ne visada veikia taip, kaip turėtų. Taigi, iš tikrųjų, kartais galbūt nedidelis indėlis virsta didesniu, didesnė investicija Kartais taip iš tikrųjų atsitinka, bet ne visada. Pavyzdžiui, Svetfond, Švedijos mm, fondas skyrė lėšų ir paskatino kitų mm, veikėjų įsitraukimą. Neseniai taip pat buvo atliktas tyrimas, mm, kur, kuris nustatė, kad 55 procentai visų investicijų nebūtų gauta, jeigu nebūtų pirmiausia gautas viešasis finansavimas. Taigi mes turime labai atsargiai nagrinėti visus duomenys ir atsargiai žiūrėti į tokias pastabas, kai yra sakoma, kad viešojo ir privataus finansavimo buvo santykis buvo 31 procentas ir palinti su 69 ir panašiai, mes turime labai atidžiai nagrinėti visus gaunamus duomenis. Nes aš manau, kad šiuo požiūriu svarbus politinis aspektas, jeigu pažvelgsime į daugelį tarptautinių ir Europos um, ir pasaulinių um, vystimosi institucijų, jos skatina finansavimą, lėšų kaupimą savo šalyse. Ir kyla klausimas, ar tos lėšos iš tikrųjų yra skirtos konkrečių šalių vystimuisi, ar vis dėlto tai yra lėšos, kurios sukaupiamos konkrečių institucijų kilmės šalise finansavimą. Taigi mes turime išsiaiškinti pirmiausia, ko reikia besivystančiams šalims ir paremti jas šiuo požiūriu, o ne kurti papildomus e, sudėtingus mechanizmus kažkokiems kitiems tikslams siekti. Ačiū, ponė Džiulėje Ben, EBPO DAC. Ačiū. Aš kalbėsiu apie oficialią vystamąją pagalbą ir galimus pakeitimus jos stebėsenoje ir matavime. Pažiūrėsime iš kitos perspektyvos. Kaip prasidėjo EBPO diskusijos šio klausimu? Užduotas klausimas um, buvo suformuoluotas taip, kaip užtikrinti, kad mes galėsime sutelkti pakankamus pakankamus išteklius vystimuisi po 2015 metų. Ir tai, kad oficialioji vystomoji pagalba, tokia kokia yra šiandien, negali išspręsti visų vystimuisi problemų kylančių pasaulyje. Ta mintis buvo išsakyta diskusijose. Taip pat ir tai, kad reikia įtraukti privatų sektorių į bendrą vystimosi procesą, bendras pastangas. Taigi tokia buvo diskusijų pradžia. Ir Taip pat buvo kalbama apie privataus sektoriaus dalyvavimo matavimą. Būtent nuo to viskas prasidėjo. Taigi, pirmiausia, ši diskusija yra ne tiek apie vystomąją pagalbą, o apie bendrą pagalbą ir finansavimą lėšas, kurios gali būti sutelktos dalyvaujant oficialiems kanalams. Ir dar vienas svarbus elementas, kuris galbūt nebuvo šiandien paminėtas, yra tai, kad saugumo ir taikos klausimai bei tvaraus vystimosi elementai yra labai svarbus. Šiuo metu EBPO Vyksta diskusijos šią temą ir kalbama apie jungtinių tautų prognozes dėl vystimos ir finansavimo sistemas po 2015 metų. Ir manome, kad būtų iš tikrųjų vertinga, jeigu statistinė sistema, kokia dabar naudojama EBPO, e, papildytų finansavimo stebėseną. Mm, kiek tai yra susiję su e, tikslais po 2015 metų, dėl kurių buvo sutarta. Tačiau šiandien kol kas mes negalime suformuoti konkrečios pozicijos, nes kol kas nežinome, kokie bus tie tikslai. Gali būti, kad e, taika ir saugumas e, bus labiau akcentuoti formuluojant tikslus, bet diskusija šiuo metu yra ne apie tai, kad reikėtų įtraukti papildomas e, lėšas į oficialią pagalbą susijusią su taika ir saugumu, o tiesiog kalbama apie tai, kad galėtų būti išplėsta parama šiose srityse. Ir dar vienas klausimas e, konkrečiai susijęs su vystamąją pagalbą. Iki šiol mes kalbėjome apie dabar taikomų priemonių sugriežtinimą, nes mes pastaraisiais metais pastebėjome, kad yra tam tikrų sričių mūsų pranešimų teikimo gairėse, kurios leidžia per daug veiksmų laisvės. Pavyzdžiui, pabėgėlių. Pabėgėliams skiriamos lėšos yra viena iš tų sričių, yra labai daug skirtumų e, tarp to, kaip atskiros šalis teikia pranešimus ir informaciją susijusią su šią sritimi. Taigi dabar yra diskutuojama, ką galime padaryti, kad būtų galima supaprastinti ar patikslinti šias gairės, kad pačios įgyvendinamos priemonės išliktų veiksmingos ir patikimos visuomenės akise. Ačiū labai. Dabar pabaigai dar ponia Saldana atsakys į klausimus iš Concord organizacijos, prašau. Ačiū. Dėkoju dar kartą už galimybę atsakyti į klausimus Concord vardu. Norėčiau atsakyti du klausimus, kurie atsiskleidė diskusijose ir klausimuose. Aš pabrėžiau, kad nėra įmanomas vienas variantas vystomo bendradarbiavimo finansavimo sistemoje ir bendros vystimosi, vystimosi pagalbos lėšos, kaip jos leistų finansuoti, pavyzdžiui, ref, finansinės valdysenos reformą. Čia ES turi suvaidinti svarbu vaidmenį ir tai yra viena svarbesnių sąlygų e, siekiant e, tikslų po 2015 metų. E, labai svarbus dalykas ir ES įtaka, korenguojant neteisingus, nesažiningus e, principus. Ne, e, Taip pat reikia galvoti apie tai, kad mes ne visko galima ir, galime įrašyti į plėtros priemonių paketą, bet negalime apsimesti, kad e, kai kurie dalykai nepriklauso finansavimo darbuotarkiai po 2015 metų. Pavyzdžiui, piniginė reforma, kai kur mes žinome, kad tai yra labai sudėtingas klausimas net ir didžiojo 20-ko darbuotvarkė. Taigi, kiek ES eis į priekį, tai labai svarbu m, mm, finansuojant vystomąją darbuotvarkę. Besivystančios šalys ir toliau E, kentės nuo dabartinių neteisingų taisyklių, nesažininkų taisyklių, e, veikiančių neigiamą jų pinigų sistemą, jų e, valiuta įgauna papildomas vertės, nuvertėja, taikant tas taisyklės. Taigi, Šis aspektas yra labai svarbus. Ir dar norėjau vieną dalyką paminėti dėl subalansavimo sverto uh, efekto tų priva, privačių ir viešųjų lėšų. Uh, kaip sakė Džesi, pranešime kalbama apie tai, kiek uh, viešosios lėšos ES oficialioji vystamoji pagalba gali atsverti atitinkamas investicijas besivystančiose šalyse, kurios užtikrintų tikrai tvarų vystimasi. Tai yra labai svarbus papildomas aspektas, kurį reikia ištyrinėti. Mes matėme neseniai, kad e, pirmiausia kryptama į, krypstama į stambius e, infrastruktūros projektus, bet tai nebūtinai užtikrina tvarų vystimasi. Taigi reikia į papildomų aspektą iš esmės pasižiūrėti. Labai ačiū. Dabar norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems už jų pasisakymus, už jų mintis. Labai ačiū. Nous allons maintenant Dabar devintasis mūsų darbo tvarkės punktas. Tai yra gana naujas dalykas mūsų komitetui. Mes kalbėsime apie pasiū, pakeitimus, pasiūlytus e, pakeitimui. Tai yra e, pranešimui ponios e, Sargentinį pranešimui, kaip uh, E, skatinti mm, vystymasi pasitelkiant atsakingą verslo praktiką gavybos pramonės e, srityje besvystančiose šalyse. Iškart suteiksiu žodį poniai Sargentini, kuri mums turėtų greitai pristatyti pakeitimus, kurie yra pateikti jos pranešimo projektui. Norėčiau pasakyti dar jums, kad rytoj balsuosime dėl šio pranešimo. Dėkuoju pirmininkė, taip rytoj balsuosime e, dėl šio pranešimo ir tam, kad mes galėtume sklandžiai balsuoti. Su kolegomis Strasbūrė jau kalbėjau apie tam tikrus e, savo pasiūlymus, norėjau kai ką išaiškinti, norėčiau, norėjau išaiškinti jų pasiūlymus, pateiktas 77 pakeitimai. Dėl mano pranešimo, e, kuris e, skirtas e, vystimosi plėtoti per atsakingą verslo praktiką. Kalbam apie iškas, iškas, iškasamąją pramonę besisančiose šalyse. Ir Fiona Holgan aiškiai pasakė, kad nėra teisiškai saistančios įmonių socialinės atsakomybės. Ir aš labai suprantu, uh, jūsų argumento e esmę ir taip galima būtų teikti, kad teisiškai saistančios bendrovių socialinės atsakomybės terminas yra prieštaraujantis, prieštaringas ir, ir aš supra... tikiuosi, kad jūs mane irgi suprasite, nes yra įvairūs įmonių socialinės atsakomybės formatai ir e, kadangi tai yra laisvanoriškas dalykas, tai nėra bendro standarto, kurio laikytųsi visi. Taigi mes bandome surasti būdų, kaip būtų galima toliau tęsti darbą rengiant pranešimą, kur būtų siekiama vieno bendro standarto, kurio laikytųsi visos pramonės įmonės. Ir norėčiau, kad jis būtų teisiškai saistantis, bet yra kolegų, kurie nesutinka su tuo. Taigi kartu su Fiona Hall, kaip šešėlinė liberalų pranešėja, ir Filipu Bulant, kuris apie šešėlinis pranešėjas yra, bandėme paruošti tokią, tokias formuluotės, kurios nebūtų labai žalios, ir būtų primtinesnės e, įvairioms politinėms frakcijoms ir aš tikiuosi, kad mums pavyks tą padaryti ir kad bus pasiūlyti keli kompromisai ir taip pat žodiniai pakeitimai. Ir dar norėčiau būtent pabrėžti, kad yra pakeitimų dėl mineralų. Tie parlamentarai, kurie pateikė tuos pakeitimus, Filipas Kačmarikas iš EPP, ir ponas Dėva iš ECR frakcijų, jie netiko mūsų diskusijas, bet aš tiku, tikiuosi, kad jų patarėjai yra salėje ir jie galės paaiškinti argumentus. Nes aš matau, kad tas tekstas, kurį aš parengiau dėl mineralų, ir Mano formuluotė buvo pakoreguota 68, 69, 71, 72, 74, 75 pakeitimais, apribojant Europinę iniciatyvą teikti pasiūlymą dėl teisės akto, dėl Europos Europos kasyklų. Ir pagal Dot Frank įstatymą yra įvardinti konkretūs mineralai, bet tokių e, kasyklų ES nėra, kur būtų kasiami būtent e, tokie mineralai. Vienas yra Austrijoje, vienas Alavo, Jungtinėje karalystėje. Taigi tokių kasyklų daug ES nėra. Ir jeigu mes mūsų pasiūlymą apribosime ir pakeisime ES teisės aktus Tai reikš, kad kiekvienas gamintojas tokių varto, varto, plataus vartojimo prekių, kur yra tokių mineralų, dėl kurių kyla konfliktų, e, bus užkabinti, jiems teks laikytis tų nuostatų. Mes, aišku, norime visi į pasaulį apginti, bet aš noriu e, padėti ir verslui ir būtų labai e, keist, nenaudinga, jeigu ES kasyklos turėtų um, laikytis atitinkamų nuostatų, kurios negaliotų kitur. Taigi reikia suderinti tuos principus, nes dauguma tokių kasyklų yra pietryčių Azijoje lydyklų. Ir kai kurie kolegos nenori, kad būtų minimas amerikiečių Dot Frank įstatymas, 74-75 pakeitimai. JAV Dot Frank įstatymas dėl mineralų, dėl kurių kyla konfliktas, nėra idealus ir yra daug embargo situacijų, tačiau ES teisės aktais reikia padėti pakoreguoti Europos, e, JAV įstatymą. Ir jis neturi būti toks pats, bet e, suderintas, nes mes tikrai nenorime, kad Eriksonas, Philipsas ir Siemensas turėtų laikytis dviejų įstatymų - JAV įstatymo ir Europinio įstatymo tai tikrai nepadėtų nei besivystančioms valstybėms, nei Europos verslui. Taigi, JAV teis įstatymuose kalbama apie visą tiekimo grandinę, nuo kasyklos iki vartotojo. Europos e, teisės aktai turi būti geresni, paprastesni, tačiau turime kalbėti apie visą tiekimo grandinę, bent jau iki pirmojo importuotojo arba žaliavos importuotojo arba prekės importuotojo arba apdorotos produkto importuotojo, kuris yra pagaminamas gamintojo Kinijoje, nes faktiškai dauguma aukštų technologijų produktų ir yra ten pagaminama. Taigi mano klausimas EPP ir ECR frakcijoms yra štai koks. Ar esate įsitikinę, ar tikrai to norite? priekybos generalinis direktoratas, kuris turi surašyti pasiūlymą dėl e, konfliktus keliančių mineralų, jie bando riboti iniciatyvą ir taikyti ją tik kelioms liejykloms, lydykloms, kurios veikia Europos Sąjungoje. Ir tokiu būdu jų gyvenimas taps sudėtingas, tokių lydyklų nėra daug Europos Sąjungoje taip pat visos lydyklos pietryčių Azijoje, joms nebus taikomo šios nuostatos, kur yra įdomių iniciatyvų dėl tvaraus ir konfliktų vengiančio lydimo pasaulyje. Tiek pirmininkė. Ačiū, dabar žodį suteiksiu Fionai Hall. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, ir padėkoti pranešėjai, kuri labai puikiai bendradarbiavo ir mes labai konstruktyvių diskusijų turėjome praeitą savaitę. Sveikinu šį pranešimą, jis ambicingas, yra siūlomas atsakingos verslo praktikos variantas orientuotas į tvarų vystimasi ir labai svarbu, kad mes tą padarytumėm iki komisijos pasiūlymo ir aš tikiuosi, kad komisija atsižvelgs į tai, kas teigiama šiame pranešime. Aš manau, kad visi suprantame, kad kyla didžiulė problema, egzistuoja didžiulė problema susijusi su gamtinių išteklių turtais. Ir ta šalis, kuri geriausiai įkūnija tą problemą, yra Demokratinė Kongo Respublika, kur yra milžiniški mineralinių išteklių klodai ir paskutinį kartą, kai pažiūrėjau, koks yra vystimos indeksas, aš mačiau, kad toje lentelėje Kongas yra gale, taigi problemų yra labai daug ir labai svarbu spręsti tas problemas. Pranešėja minėjo bendrovių socialinę atsakomybę, ir labai puikiai jie apibendino ir mano nuomonę. Aš manau, kad labai svarbu, kad verslas laikytųsi aukštų standartų, tačiau įmonių socialinė atsakomybė iš esmės yra tai, kad įmonės daro savanoriškai virš to, kas, kas iš jų reikalaujama. Ir nenorime, kad verslas, mes norime, kad verslas daugiau darytų tai, kas yra teisiškai sais, privaloma, bet e, socialinė atsakomybė tai yra šalia įstatymo tenkanti atsakomybė. Ir e, kai viena įmonė sako, kad e, dirba laikydamasi aplinkos auginio standartų, galbūt ji taiko visiškai kitokius standartus nei kita šalis ir dėl to aš naudojau bendrų pramoninių standartų savoką atitinkamuose pakeitimuose. Ir dar viena konkreti problema kyla tuo met, kai įmonių socialinė atsakomybė reiškia, kad įmonės sako, kad daug ką daro aplinkos labui ir tai yra tokie daugiau, daugiau žodžiai, pareiškimai, o ne nėra jie patikrinti ir įrodyti. Taigi tie aukšti standartai susijęs su aplinkos sauginiais dalykais yra ypatingai svarbus. Dar vienas dalykas dėl įmonių socialinės atsakomybės yra tai, kad 45 pakeitime aš bandau juo pakeisti pirminę formuluotę, kur teigiama, kad reikalinga teikti ir investicijų susitarimus, įsipareigojimus įtraukti į investicijų susitarimus, nelabai suprantu, kaip tai skatins tą socialinę įmonių atsakomybę ir jos taikymą. Ir dar vienas dalykas, atsižintai, ką parašė pranešėja dėl eksporto mokesčių. Nemanau, kad reiktų riboti eksporto mokesčius, ar teikti, kad ekonominės partnerystės susitarimai turėtų, neturėtų riboti eksporto mokesčių. Aš manau, kad e, norint pasirašyti ekonominės partnerystės susitarimus, įsipareigojimai turi būti prisimami abiejų pusių, mes turime prašyti valstybių netaikyti eksporto mokesčių. Čia akis už akį, dantis už dantį gaunasi tokia situacija ir mes tada jau savo ruoštų nekeliame, nerenkame tarifų, didiname tarifų. Ir daugeliu atveju mes net ir nekalbame apie nedidelės besivystančias valstybės, bet daugiau apie galingas, tokias kaip Kinija, kur eksporto mokesčiai gali būti naudojami kaip manipuliavimo priemonė kai vienintelė valstybė 95 procentus konkretaus mineralo turi savo teritorijoje. Taigi Aš manau, kad geriau būtų nereikalauti, kad nebūtų leidžiami eksporto mokesčiai. Dėl kitų pakeitimų dar e, pritariu pranešėjai, kad mes negalime ignoruoti atitinkamų įmonių. Aš manau, kad Kalbant apie medieną, mes suradome būdų, mes būtent reikalavome, kad įmonės teiktų į rinką tik tai legaliai nukirsta mediena ir per daug būtų spragų, jeigu mes e, neminėtumėme vėlesnių e, gamybos grandinėje dalyvaujančių bendrovų. Ir nepritariu 29 e PP pakeitimui. Vietos bendruomenės turi būti tik informuojamos apie projektus. Aš manau, kad dalyvavimas ir sutikimas čia yra labai svarbu, kad vietos bendruomenė pritartų tiems projektams ir kad vietos bendruomenė gautų naudos iš, iš tokių projektų, o to labai trūksta. Ir būtent per socialinę atsakomybę matome daug tokios puikios praktikos Jei mes pasižiūrėtume, ką daro vietos bendruomenės ir bendrovės, juo žvilgiu būtume geresnėje situacijoje. Aš tikiuosi, kad pranešimas tikrai bus tvirtas ir rytoj gerai mes balsuosime dėl jo. Labai ačiū. O dabar žodis ponui Kortės Lestra. Labai trumpai, pirmininkė, norėčiau atsiprašyti, kad pono Maiklo Kašmano nėra posėdėje. Jis yra mūsų šešėlinis e, pranešėjas, bet jisai daug e, dirbo su e, ponė Sargentinė mm, ir kitais šešėliniais pranešėjais. Mes sutinkame su pranešėjos pozicija ir uh, Nepritarėme EPP pakeitimams, kurie nori atsisakyti privalo, privalomų normų, standartų bet kokiems produktams. Mes pralaikysime pranešėjos poziciją rytoj per balsavimą. Labai ačiū. Dabar komisijos atstovams žodį ir kalbės e, Margarita Mikelančeliu. Ačiū. Aš pasisakyti apie mm, mineralus, kurie išgaunami konfliktinėse zonose su vyriausiai įgaliotinė rengiama išsami iniciatyva skirta e, mineralų išgavimui teritorijose susijusiuose su konfliktais ir didelė rizika. Aš norėčiau e, pristatyti Jums e, problemiką mūsų diskusijų. Rengiant šį pasiūlymą labai daug e, buvo reikia atsižvelgti labai didelį skaičių įvairių sudėtingų klausimų. Jau kalbėsime apie tuos mineralus išgaunamus konfliktinėse zonose nevyriausybinės organizacijos, e, kiti buvo mūsų partneriai, vertinant uh, rengiantis pateikti pasiūlymus, atliktas buvo tyrimas, e, kurio, buvo paskaičiu, kurio pagalba buvo apskaičiuotas sąnaudos bendrovėms, jeigu jos taikytų sąžiningus e, principus, e, deramos sargumo principus. Ir viso proceso pabaigoje iškristalizavome tris tikslus ir labai aiškiai reikia kalbėti apie tai, ypač bendraujant su teisėkros atstovais. Pirmiausiai, Mūsų tikslas yra e, nukirsti ryšį tarp ginkluotų grupuočių ir prekybos mineralais. Tai yra mūsų pagrindinis tikslas. Bet tuo pačiu metu labai svarbu mums yra užtikrinti galimybės Europos JAV verslui laikytis e, gairių EBPO ar ES rengiamų gairių ir netgi Dodd-Frank įstatymo nuostatų, nes e, jav taip pat, e, tiksliau valstybės e, pačios turės įgyvendinti iniciatyvas mūsų patvirtintas. Trečias tikslas, kuris yra labai svarbus ir apie tai kalbėjo ponės Argentinį, mes turime sumažinti iškraipimus rinkoje, kurie atsirado dėl egzistuojančių iniciatyvų. Mes neveikėme vakume, e, egzistuoja e, Dodd-Frank įstatymas, žinome, kiek žalos buvo padaryta e, siekiant įgyvendinti arba vengiant įgyvendinti šį įstatymą, apeinant konflikto regionus juos paliekant ir į tai reikia taip pat atsižvelgti. Uh, Komisijos e, darbų išvada yra tokia, mes savo inicijatyvą turime grįsti plačiausių, labiausiai priimtinų požiūrių e, įvairiems e, suinteresuotiems asmenims. EPBO gairės yra apie atsakingą E, išgavimą mineralų patvirtintos ir mes turėtume panašių principų laikytis. Ir kitas dalykas, reikia pirmiausiai žiūrėti į šaltinį tiekimo grandinėje, tai yra privatu, pri, prioritetinis dalykas ir tai užtikrina didesnį skaidrumą verslui, kai aš e, minėjau ES iniciatyvą. E, turėjau galvoje ne tik e, lydyklas, bet ir atvežimą visų e, rūdų į Europos Sąjungą. Taip pat labai svarbios yra paskatos, mes turime jas plėtoti tam, kad galėtume spręsti problemą. Ne tik tai reikia galvoti apie teisės aktus, kurie numato prievolės sukūrė, bet taip pat reikia galvoti apie e, paskatas verslui, kad jis būtų labiau linkęs laikytis reikalavimų. E, E, dėkoju. E, jūs vienintelis norėjot komisijos vardu pasisakyti. Gerai, labai gerai. Dabar suteiksiu žodį vėl poniai Sargentinį, kad ji galėtų atsakyti visus iškeltus klausimus. Dėkuoju ponui Kortes Lestra E, iš SND socialistų frakcijos e, už tai, kad išreiškė paramą mano visoms pastangoms. Dėkoju Aldė atstovui Fionai Hall. Ji paminėjo porą problemų, apie kurias mes taip pat buvome kalbėję. Pavyzdžiui, ekonominės partnerystės sutarimų klausimas buvo paminėtas. Norėčiau, kad e, besivystančios šalis turėtų eksporto tam tikrus mokesčius bet tikiuosi, kad EPP e prašys atskiro balsavimo dėl e, ekonominių partnerystės sutarimų. Ir kitas klausimas - mineralai išgaunami e, konfliktų zonose. Manau, kad aš e, buvau aktyviausia parlamento nari e, dėl šio klausimo ir kalbėjau su visais, kurie tik norėjo su manimi susitikti ir dabar bandoma suprasti, ką e, turi e, galvoje priekybos generalinis direktoratas, kai jie kalba apie upstream, tai yra iš, nuo šaltinio išvežimą, jeigu jie kalba apie be, bet ko atvežimą į Europos Sąjungą, įskaitant e, techniką, aš sutinku. Ir aš norėčiau EPP ir ECR paprašyti, kad jie peržiūrėtų savo pasiūlymus. Tikrai yra neįmanoma pademonstruoti Europos Sąjungoje vartotojai ar investuotojai, kuris e, nori žinoti, kad jis tikrai etiškai investuoja, taigi nėra būdo E, įrodyti, kas buvo padaryta lydykloje, iš kur atkeliavo medžiagos, jeigu nebus deramos atsargos proceso tarp e, e, išgavėjo ir eksportuotojo. Jeigu jūs žinote, kaip tą užtikrinti, tai pasakykite, nes aš neįsivaizduoju, kaip tai padaryti. Ir jeigu mes nežinome, ar mes, pavyzdžiui, e, kalbame apie žaliavą ar apie e, perdirbtą gaminį, tai tikrai e, labai sudėtingas tas klausimas. Labai ačiū. Dabar dešimtasis mūsų darbo tvarkės punktas. Norėčiau dar priminti, kad balsavimas dėl ką tik svarstyto pranešimo vyks rytoj po pietų e, vasario 11 dieną ir prieš prašau visų dalyvauti. O dabar dešimtasis darbo tvarkės punktas. Keisimės nuomonėmis su Polfriks, kuris atstovauja įmonių plėtojimo centrui. Ponas e, Firiksas mums e, perdavė dokumentą, kuris iliustruoja jau e, pasisakymą. Mes suprantame, kad šis centras įmonių vystimosi kol kas labai brangiai kainavo mokesčių mokėtojams ir neatitiko neįgyveno visų lūkesčių. Prezident. Prašom žodis Jums. Labai ačiū, gėme pirmininkė. Ačiū, kad Jūs pakvietėte mus pristatyti savo nuomonę. Tai yra labai svarbus etapas, užtikrinant AKR valstybių ar besivystančių šalių apskritai ir ES bendradarbiavimą. Mes esame parengę mm, skaidrių kurių aš pats nematau, bet jos yra jums išdalintos. Ir pirmiausia, aš norėčiau prisistatyti. E, įmonių plėtojimo centras e, e, veikia ir aš 1995 metais vadovau šiam centrui, kilo daug problemų 2012 metais šiam centrui ir aš dabar esu laikinas vėl to centro vadovas. Aš anksčiau buvau, buvau generalinis direktorius Belgijos bendradarbiavimo agentūroje. Pirmiausiai, norėčiau pristatyti Jums kontekstą. Kaip girdėjau iš ką tik tai vykusių diskusijų, Jūs e, labai puikiai suprantate, kad pasaulis labai sparčiai keičiasi, kad tai yra susijęs su e, vystimosi dalykais. E, mūsų pagalba jau teikiama dešimtmečius, bet reikia iš naujo peržiūrėti tą pagalbą, apibrėžti iš naujo pagalbą, kai kurios e, valstybės Europos net ir mažiau pagalbos teikia. Kitas dalykas yra veiksmingumo pagalbos klausimas, kuris labai aktualus. Ir E, besivystančios šalis e, labai pasikeitė visai neseniai. E, vienos šalis, kurios buvo besivystančių šalių sąraše, tapo mūsų partnerėmis ar konkurentėmis. Taigi dabar matome labai sparžius pokyčius pasaulyje ir šiame kontekste visai logiška yra kelti klausimą, kokius mes turime uh, įrankius priemonės, kokiu priemonių mums reikia ir ką mes galime, ko galime pasimokyti iš savo patirties. Kas yra tas įmonių vystimosi centras? Tai yra viena iš dviejų institucijų, partnerių, kurios e, sukurtos Lome Kotonų susitarimo e, kontekste įkurta 77 metais e, šį institucija ir e, pirmiausiai buvo skirta dviems dalykams spręsti. Pirmiausia, industrializuoti besvystančias šalis ir e, gyvendinti, atremti žemės ūkio iššūkius, užtikrinti maisto saugumo ir plėtoti potencialą, kuris besvystančiose šalyse beveik visais atvejais nebuvo išnaudotas Taigi tos iniciatyvos e, pirmiausia ir pagrindė centro steigimą. Kokia buvo veikla? Jūs matote, e, kokie įgaliojimai buvo to centro. Pirmiausia, padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms kurio ir tokiu būdu užtikrinti pramonės sektoriaus pertvarką, taip pat e, plėtoti įmonių partnerystę. Tai yra e, dvi pagrindinės rytis, kurios labai labai svarbios buvo. Bet kas įvyko tuo metu, nuo pat pradžių, e, tuo met, kai ir aš dirbau, e, realiame gyvenime mes turėjome 18 milijonų eurų savo biudžete. Iš tų 18 milijonų beveik pusė buvo skirta veiklai, operacijoms. E, veiklai e, daugiau kaip 70 AKR e valstybių. Ir jeigu padalinsime pagal valstybės ta, tas lėšas, tai tikrai nelabai daug. Tuo metu finansinis poveikis centro buvo tikrai nedidelis. Jisai labiau suvaidino vaidmenį plėtojant verslo dvasę ir tarptautinę bendruomenę informuojant apie tai, kad darbo vietų kūrimas ir e, kova su skurdu pirmiausia turi būti siema su įmonių plėtotė. 20 metų e, centras e, vaidino labai svarbų vaidmenį, net ir neturėdamas tiek daug lėšų. Bet E, kilo tam tikrų problemų. Mūsų įgaliojimai buvo puikūs, bet per nedik centralizuotas bus tas centras, kadangi jis veikė Briuselėje ir tai e, tarsi kainavo labai daug, nes viskas buvo sutelkta Briuselėje ir jeigu pasižiūrėsime į kiekybinį e, poveikį, tai ne visuomet viskas buvo labai teigiamai. E, E, tuomet reikėjo pradėti greitai dėkti decentralizavimą mūsų centro ir tai buvo pradėta daryti dešimtajame dešimtmetyje. E, buvo siekiama e, priartėti prie galutinių naudos gavėjų, tai yra įmonių, ir padėti organizuoti vietoje struktūras, kurios padėtų įmonėms pradėti Burundija, e, Trinidade, e, Toboge, Kodivore e, bandomieji projektai ir buvo plečiama veikla. Deja, po 1990 metų ne viskas buvo tęsiama veiksmingai ir paskui per eilę metų veikla tarsi sumenko ir uh, Tuo pačiu metu mūsų centrui buvo išplėsti įgaliojimai. Pirmas etapas buvo toks natūralus e, įgaliojimų praplėtimas pramonėje srityje. E, buvo kalbama apie pagalbą, paramą bet kokiam teisėtų įmonių e, pramonės, pagalbą bet kokioms teisinėms pramonės įmonėms. Tačiau kai kas buvo tik tai e, svajonė ir nebuvo galima e, deramai gyvendinti įgaliojimus. Ir e, galima buvo praeiti galvoti, kad mes tapsime kažkokia superagentūra privačiame sektoriuje. Teoriškai tai buvo įmanoma, galbūt nelabai protingai, Tačiau taip neįvyko pirmiausia dėl to, kad e, išteklių mes neturėjome pakankamai. Reikėjo pakank, tuo metu pradėjo trūkti išteklių ir tai buvo e, labai rimta problema. E, kitas dalykas, vėl prasidėjo centralizacijos procesas vietos kontekste buvo kūriamos e, struktūros, kurios e, siekia užmėgti, skatinti verslo ryšius tarp įmonių ir taip pat e, sutelkti finansinės investavimo įmonės, bankinės įstaigas. Ir kurti regioninius centrus, bet praktiškai mes pamatėme, kad nuo 2007 metų e, kilo labai e, nemažai valdymo problemų. Septyni e, direktoriai per septynius metus pasikeitė mūsų centre ir 2009 metais tikrai išgyvenome labai neigiamų poslinkių, 40 procentų darbuotojų buvo atleista ne visuomet labai elegantiškai, jų buvo atsisakyta paslaugų ir netgi vyko bilinėjimasis, kuris centrui kainavo labai daug ir 2013 e, metais reikėjo iš naujo e, pasižiūrėti į mūsų struktūrą. techniniai mūsų pajėgumai e, buvo plėtojami, e, konsultantų tinklas buvo plečiamas ir buvo ieškoma mūsų veiklos nišų, kurios e, sukurto mums papildomos vertės. Ir galima sakyti, kad nuo 2009 metų iš tikrųjų centras neteko savo galimybių prisitaikyti, keistis pagal situaciją, tai pagilino valdymo problemas. 2012 metais e, du direktoriai, du vadovai buvo atleisti ir tai e, sukėlė gana pavojingą situaciją. Šiandieną mūsų centras e, veikia pagal decentralizuotą sistemą, turime šešis regionius biurus ir trūksta mums e, nuo savų išteklių, kad galėtume pasirengti ateičiai. E, dabar išgyvename labai svarbų etapą, kadangi e, naujai bus gyvendinama oficialioji teikiama oficialioji vystomoji pagalba. Ir mes 2013 metais 1,3 e, operacijoms milijono mūsų biudžetas buvo ir tai yra susiję su e, įsipareigojimais, o 2014 metais mūsų biudžetas dar labiau sumažėjo Ir dar kita problema, tai, tai, tai, tai e, neleidžia centrui normaliai veikti. 2003 metais mes e, birželio mėnesį parengėme tam tikrą dokumentą, jo projektą, kuriame išdėstėme situaciją ir paaiškiname, kokios yra problemos ir pasiūlėme sprendimo būdus, e, protingus sprendimo būdus. Ir mm, Jie siūlo išėtis praktinės, e, daugiau e, dokum, detalių yra dokumente, kuris pateiktas jums. Ir pirmiausia, mes siūlome struktūrinės spragas valdymo srityje pašalinti. 90 e, procentų mūsų centro problemų yra susijusios su valdymo sistema, kuri nėra pritaikyta realybei jei sprendimai e, priimami e, susijęs su mūsų biudžeto mažymu, ne mūsų centre. Ir mes galime tik tai vieną kartą e, veikti pagal finansinį protokolą, o reikėtų, kad suinteresuoti asmenys galėtų tvirtinti mūsų biudžetą ir kiekvienais metais valdyba galėtų patvirtinti tokį biudžetą ir galbūt ambasadorių komitetas, kuris galėtų veikti kaip metinis susirinkimas. Ir galiausiai mes siūlome e, atnaujinti mūsų centrui įgaliojimus Ir svarbiausias mandate įgaliojimuose e, turėtų būti, svarbiausia turėtų būti trys dalykai. Vietos pajėgumų plėtojimas, e, ryšiai su įmonėmis, e, taip pat skatinimas lengvesnės prieigos prie rinkų, vietos verslo paramos struktūrų plėtojimas ir trečias dalykas - ES AKR verslo ir investicijų partnerystės, e, galėtume tą visą plėtoti per įmonių tinklus ir pasteldami specializuotas organizacijas, kad būtų galima skatinti partnerystės ir bendras investicijas. Naujoji architektūra numato e, e, centro reikš svarbą mažesnę ir visišką decentralizaciją. Tai būtų ir decentralizuotų struktūrų pagalba, būtų koordinuojami veiksmai, vertinami, atliekama kontrolė. Tokiu būdu mes e, galėtume ieškoti ir naujų e, finansavimo šaltinių, kurie būtų nepernelyg brangus ir turėtų e, daugiklio multiplikatoriaus poveikį. Ir siūloma, kaip sakiau, traukos centrą perkelti į konkrečias vietovės ir tai būtų labai svarbu. Gerbiam pirminkė, gerbiami Europos parlamento nariai, baigdamas norėčiau pasakyti štai ką. Dabartinė situacija yra nebetvari ir visiškai net, nedekvati. Ir kokios yra galimybės reikia, tai yra politinis sprendimas, reikia arba iš esmės restruktūrizuoti mūsų organizacija, e, atsižvelgiant tai, kas pasiūlyta mūsų projekte, arba ieškoti naujos priemonės. Uh, Mm, kuri atitiktų mūsų tikslus. Tač, ir, ir koks be būtų pasirinkimas, mes norėtume akcentuoti tai, kad reikia e, pasinaudoti sukauptą patirtimi, kad neišmestume visko e, teigiamo, visos teigiamos patirties, kuri yra sukaupta. Tai tiek. Labai ačiū Pone Firiks, jūs mums pristatėte situaciją, kuri yra nepaprastai sudėtinga e, šioje institucijoje, kuri e, nukentėjo nuo įvairių intervencijų kišimosi, kuris ne visuomet buvo pamatuotas dabar ponė Dekaizė. Dėkuoju, gerbiamą pirmininkę. Pone Friksai, Aš jūs labai e, atidžiai jūsų išklausiau ir tikrai jūs kalbėjote labai atvirai ir aš noriu atvirai kalbėti. Ką norėčiau išsiaiškinti? Tai jūsų patirties pridėtinė vertė. Jūs kalbėjote apie problemas, labai viską gerai supratau, e, pristatėte dabartinę padėtį. Ir jūs tikrai buvote labai atviras. Tačiau, kad mes galėtume e, pagalvoti, ar iš tikrųjų reikia tą kapitalą išsaugoti, jūs sakėte, kad nereikia išmesti visko, bet mes nežinome, ar kokybiška ta jūsų patirtis ar tikrai negalima jos nieko kitų pakeisti? Aš kol kas nesu tikra, ar e, žinau, kad tikrai taip yra. Antras klausimas. Kaip komisija? Aš dabar e, kreipiuosi komisiją, jeigu jos yra atstovų. Tai kas ką reiškia tas visa kaita, ko, kokia yra motivacija? Tai yra du klausimai. Pirmiausia, jūsų nuopelnai ir kas bus, jeigu bus pakeista viskas. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovų šį vakar. Pierre Amila e, atvyko pasakyti šių klausimų. Ačiū gerbiamą pirmininkę, gerbiami e, ponios ir ponai deputatai, gerbiamės ponė Friksai, mes su jumis labai e, daug esame kalbėję apie e, paramą privačiam sektoriui ir jūsų politiką šioje sityje. Pirmiausia, aš dabar nepradėsiu simti institucinę archeologiją, bet norėčiau bendrai kai ką pasakyti. sen, senas politinis metodas buvo kir, kurti, įsteigti instituciją kokią nors, kai kilo problema. Ir nebežinojimas, ką daryti ką, su ta institucija, kai problemai buvo išspręsta, bet e, viskas pasikeitė, situacija keičiasi ir dabar yra gal pernelyg brangu, mūsų biudžetui pernelyg daug kainuoja uh, E, tiems žmonėms, kurie neša savo įnašą į biudžetą, tampa per brangu tokie dalykai. Ir pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad visiškai pritariu tam, ką pasakė ponas Friksas, e, pristaidamas savo išvadas. Tai yra esminiai dalykai e, privataus sektoriaus paramos politika. Tai yra pokyčių darbo tvarkės vienas iš principų, e, vystamosios naujos politikos vienas iš principų. Ir jūs sakėte, e, ponė Friksai, kad reikia galvoti apie įmonės, mažasias įmonės, e, vidutinės įmonės ir pagalbą joms, kad reikia uh, E, pasgerinti ne tik tai pasiūlą, pavyzdžiui, gaunant finansavimą, bet ir skatinti e, paklaus, paklausą, kad tos įmonės e, galėtų gauti finansavimą. Kitas dalykas, jūs minėjote, kad reikia plėtoti įmonių tinklą, mes visiškai su jumis sutinkame. Trečias dalykas, kurį minėjote, reikia decentralizacijos, visiškai sutinkame su jumis. Uh, ir yra tikriausiai dar daugybė dalykų, kuriuos reikėtų padaryti e, norint e, remti privatų sektorių. Aš nenorėčiau dabar plėstis, bet e, noriu pasakyti, kad mes šiuo metu dirbame, dirbame su AKR sekretorietu, su jų atstovais mm, Briuselėje norime apibriežti e, struktūrą bendradarbiavimo, e, politiką, prioritetus, kad mes turėtume bendrą požiūrį į prioritetus. Ats, e, galvodami apie paramą privačiam sektoriui, keturi dalykai, labai trumpai. E, verslo aplinkos palankios, palankios verslo aplinkos sukūrimas, tai reiškia parama pirmiausia vyriausybėms, kad būtų priimami teisės aktai, atsižvelgiantys į būtinybę e, leisti plėtotis iniciatyvams, taip pat priemonės kovant su korupcija, neteisingumu ir E, tai būtų e, skatinimas investicijoms ir verslui e, palankiaus aplinkos. Kitas dalykas yra paslaugos, nebekartosiu to, ką sakė ponas Friksas, bet reikia teikti paslaugas, nes kuo silpnesnės ir mažesnės įmonės, to, tuo labiau jums reikia mikro lygmenių teikti geresnių paslaugų. E, trečias dalykas - prieiga prie mikrofinansų. Mes esame pateikę pasiūlymus AKR partneriams dėl e, finansavimo galimybių. Pateiktas yra toks specialus paketas ir e, mato mikrofinansai, prieiga prie mikrofinansų, prie apie e, mikrofinansų, tai yra dokumentai, kuriuos mes rengėme su kolegomis iš AKR ir bus e, kaip tik tuose dokumentuose dėl finansavimo skyriai specialus dėl mikrofinansinių, e, mikrofinansavimo dalykų. Ir dar vienas dalykas, užimtuvas pirmiausiai moterų ir jaunimo. Tai yra labai svarbu mūsų AKR partneriams ir tai bus trečias prioritetas mūsų politikoje. Ir ketvirtas elementas finansavimo galimybės mažoms ir vidinėms įmonėms. Bet kiekvieną kartą reikia akcentuoti ne tik tai pasiūlą finansavimo, bet ir paklausą. Tai yra e, švietimas, mokymas MVI renkti projektus, kurie būtų įdomus finansininkams. Kitas aspektas kaip visą tai padaryti ir kokią priemonę pasirinkti, kad visa tai būtų įgyvendinta. Uh, Mes su AKR valstybėmis vieną iš tokių priemonių turime, sukūrėme nuolatinį dialogą, e, kuris skirtas paremti e, verslui, privačiam sektoriui tai leidžia mums ir apibriežti kartu su partneriais turinį e, tų veiksmų, kuriuos reikėtų gyvendinti. Ir padėti jiems įgyvendinti tas priemonės. Taip pat e, reikia sukurti problemą dialogui su veikėjais, nes e, tik su partneriais kalbėti nepakanka Reikia, aišku, įtraukti veikėjus, įtraukti pilietinę visuomenę, kuri vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį, e, pirmiausia, mikrofinansų srityje, bet ir e, mažų įmonių veikloje. E, antra priemonė, kurią galime pasitelti, yra palengvinti investavimą, tokiu būdu padėti privačiam sektoriui. Jūs visai neseniai kalbėjote pirmininkę apie investicijas, e, apie tai, kaip e, palengvinti viešasis investicijas. Taigi e, investicijų priemonės, nors jau kalbėsime ir apie kombinavimą, tai reiškia ne tik tai privačių lėšų mobilizavimą, bet ir viešųjų ir privačių lėšų derinimą. Ir tai yra labai svarbus dalykas, kurį norėjau paminėti Trečias, e, trečia priemonė yra e, partnerystės e, jūtase su didelėmis, dideliais partneriais sektoriuje ir partnerysčių kūrimas su pilietinė visuomenė, kurią minėjau, nes pilietinės visuomenės atstovai yra tiesiogiai susijęs su visais tais dalykais. Ir ketvirta priemonė ir elementas yra priemonė e, paslaugoms, kurias minėjo ponas Friksas. Tai yra tarpininkai e, tarp, pavyzdžiui, finansininkų įmonių, e, tinklų sukūrimas ir panašus elementai. Baigdamas norėčiau pasaky, pakelti klausimą, reikia šito centro įmonių plėtros visoms toms jomis? Ne. Ponas Friksas pritarė, pateikė analizę Jūs kalbėjote labai e, atvirai, kaip ir sakė ponė Dekaiser, bet taip pat girdėjome detalių apie finansų valdymą, apie Olafo atvejį nepamirškime, apie aplaidumą yra daugybė dalykų, kurie rodo, kad ši institucija nebesugebėjo prisitaikyti prie paslaugų, kurias e, turi teikti ir mes turime galimybę dabar e, užtikrinti tuos pačius dalykus e, pigiau, pasitelkdami sistemą, kuri mums leidžia nebeturėti institucijos ne, ne, nebeturėti darbuotojų etatinių Žinome, kokia e, sudėtinga, komplikuota procedūra vyko atleidžiant darbuotojus, bet mes galėtume kitaip e, pasinaudoti vystomosios pagalbos galimybėmis. E, apie tai kalbėjo ir ponas Friksas. Ir kitas dalykas kurti instituciją, kuri galėtų pristatyti savo patirtį ir e, bus sukurta kažkas ir mes vėl ieškosime ekspertų. Aš manau, kad mes patys galėtume viską padaryti e, pasitelkdami esančias galimybės. Bet dabar aš nenorėčiau kalbėti apie tą patirtį, ar reikia ją išmesti ar ne. E, tikrai ta institucija atliko savo teigiamą vaidmenį, yra nemažai teigiamų e, dalykų, bet aš manau, kad mes e, bendradarbiaudami kaip partneriai su AKR galėsime užsitikrinti tuos pačius dalykus. Aišku, išlaikysime e, visus teigiamus dalykus, kurie e, yra pasiekti. Dėl decentralizavimo taip, tai svarbu, bet dabartinė patirtis rodo, aš mačiau audito išvadas e, apie tai, kaip veikia e, biuras šio centro Kenijoje, atsistatydino e, vadovas šio centro. Iš tikrųjų reikia mums kontroliuoti visą tai. Decentralizacijos mintis yra tokia, reikėtų šiek tiek ekspertizės perkelti į regionus ir užtikrinti ryšį E, tarp tos ekspertizės ekspertų ir e, to, kas sprendžiama Briuselėje. Aš e, dėl turinio visiškai sutinku su ponu Friksu, bet aš nemanau, kad mums bereikėtų šio centro, atėjo laikas jau jį uždaryti. Bet tai nereiškia, kad tas, ta institucija išnyks rytoj. Mes vis viską e, ketiname su komisija e, daryti atsižvelgdami į teisę į darbą, darbuotojų teisės, į asmenų teisės, bet e, taryba kartu ACR ir ES birželio mėnesį priims atitinkamus sprendimus ir tai bus uh, pabaigos pradžia ir po to bus numatyta tikriausiai 12 mėnesių, gal ilgiausiai 24 mėnesiai. Per tą laiką bus e, e, pakoreguotas ta įgaliojimai ir taip pat apibriešta padėti žmonių, kurie dirba šiame centre ir reikia drąsiai imtis šio reikalo. Labai ačiū. Pone Dekaiser. Dėkuoju, gerbima pirmininkė. Dar trumpas toks klausimėlis. Sprendimas, sakėte, bus priimtas birželio mėnesį. Jūs kalbėjote apie tas kryptis pagrindinės, apie naujos priemonės sukūrimą. Jūs laukiate, kol bus pradėta įgyvendinti tą priemonę, kaip jinai bus įgyvendinta. Ar jūs lauksite kažkokio momento, ar jūs pradėsite ją dėkti dabar ir paskui plėtosite? Dėkuoju. Tie dalykai vyksta paraleliai Mes dirbame su AKR partneris tam, kad apibrėžtume turinį tų visų elementų. Kaip norėjau pasakyti, centras įmonių plėtros neišnyks birželio mėnesį, reikia laikytis politinių ir juridinių dalykų, nes tai yra susiję ir su kotonų susitarimu. Tai bus laipsniško uždarimo procesas ir paslaugos bus teikiamos toliau per tą laikotarpį ir bus, e, mes dirbsime kartu su įmonių plėtrojimo centro nariais, kad galėtume įdėkti naująjį požiūrį. Šis naujas požiūris e, bus pagristas žinių e, pritaikymų patirties jeigu aš galiu pasakyti, visiškai uždarytas bus tas centras, kai bus, e, kol bus uždarytas visiškai, tai mes naudosime kitas priemonės, įprastas priemonės laipsniškai. Labai ačiū, dabar suteiksiu žodį ponui Friksui penkioms minutėms. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau sureaguoti į ponios Dekaiser klausimą. Kokia yra pridėtinė vertė mūsų centro? Pasakysiu, kad įgaliojimai pagrindas veiklos, turbūt tai yra pats svarbiausias dalykas. E, ir svarbiausia, jeigu kalbėsime apie uždarimą ar reorganizavimą, tai yra įgaliojimai. Ir taip pat reikia galvoti apie tai, kas buvo prieš. Mano nuomonė, Mes niekada nematėme tokio poreikio įmonių, įmonių mm, AKR šalyse jauni verslininkai tiek e, neprašo mūsų pagalbos tam, kad būtų galima už, sukurti e, lankščias geras vietos struktūras, kurios užtikrintų e, finansavimą, kurios galėtų projektus padėti dėkti ir kurios padėtų e, verslininkams e, per e, patį jautriausią, sudėtingiausią pradinį gyvenimo etapą. Ir kažkas turi tuos įgaliojimus, kuri, mūsų įgaliojimus įvykdyti šioje srityje. Bent jau pageidautina taip yra. Antras prioritetas supaprastinti partnerystės su įmonėmis. Matome, kad Afrika kyla, plėtojasi, bet taip pat e, nepamirškime Kinijos elemento ir poreikių. Ir e, taip pat Europos įmonės, net ir mažos ir vidutinės įmonės pradeda vis plačiau veikti tarptautiniu mastu ir jauniems verslininkams, e, jau egzistuojančiams įmonėms labai svarbu tie elementai, tarptautinis elementas. Ir mes turime galvoti, kaip suderinti tuos skirtingus dalykus. Ir tai mm, su tuo yra susijusi ir papildoma er, vertė. Mes e, prieš 20 metų pradėjome taikyti decentralizacijos e, formulę vietos lygmenių. Yra e, užmesgami ryšiai tarp bankininkų, tarp visuomenės, taip pat dvišaliai fondai veikia. Tai nesusijęs su kažkuo brangiu, brangių gyvendinimo mūsų įgaliojimų, kaip kad yra dabar. Chanel fondas Botsvanoje, Afrikoje, ką tik tai e, prisidėjo bendrai finansuojant mūsų vieną įgyvendinamą programą. Štai praktinis e, pavyzdys, mes ieškome pigiausių ir veiksmingiausių būdų veikimo. Ir taip pat tai yra natūrali tendencija, nenoriu čia dabar kaltinti nieko, bet jeigu mes pasižiūrėsime į mūsų uh, sukauptą patirtį ir turime žiūrėti poveikį, koks yra poveikis mūsų, kai yra sudėtinga situacija, ne mm, kaip atsiranda kažkokia sudėtinga situacija, ne kas ją sukelia. Kitas dalykas Mūsų centras vienu metu e, žiūrėjo atskiras sritis žemės ūkis, turizmas, e, žvejyba ir kitos sritys. Mes konkursus rengdame, kad galėtume pasisamdyti ekspertus, kad galėtume suteikti ir numatydavo tam tikrą e, skaičių valandų, per kurį jie padėdavo verslininkams. Ir manau, kad tai yra labai svarbus dalykas. Taigi, e, tiek, gerbiam pirmininkė. Labai ačiū. Dabar mes ir baigėme posėdį. Susitiksime rytoj, koordinatorių posėdis vyks 9 valandą, o 10 valandą vyks bendras e, posėdis su e, Tartutinės priekybos komitetu ir kalbėsime apie e, priekybos sustarimus.